Pradedame posėdį šios dienos. Ir pirmiausiai noriu pasveikinti mūsų svarbius svečius. Tai švietimo ir žimtumo ministras, e, šeimų socialinio solidarumo ministras ir socialinio dialogo vartotojo reikalų ir piliečių laisvių reikalų ministrė Jie atstovauja naujai pirmininkančiai šaliai, Maltai. Jų darbo tvarkė yra labai plati, išsami gera, ypač dėl tų klausimų, kuriais mes užsiimame ir dėl kurių norime rezultatų šiame komitete. Sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį užimtumo ir socialinių reikalų komiteto posėdį. Pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Bartolo, švietimo ir užimtumo reikalų ministrui. Prašom. Paprašysiu, jeigu galima, e, šeimų e, ir socialinio solidarumo reikalų ministrui pasakyti. Dėkuoju, pirminkė. Norėčiau padėkoti visiems Europos parlamento nariams, kurie dalyvauja posėdėje, visiems svečiams. Per pastarosius 60 metų Europa buvo vertinama kaip vilties, klėstėjimo, taikos ir vystimosi kontinentas. Pasiekta puikių rezultatų E, dėl to, kad buvo pradės gyvendinti Europos projektas, bet taip pat buvo e, daug skeptikų, kurie bejojo šio projekto sėkme ir žmonės netikėjo, kad galima gerai dirbti kartu. Sukunka 60-osios metinės e, šio, šio projekto ir Malta, mažiausia ES valstybė narė, turi galimybę Mm, pirmininkauti ES e, ministrų tarybai. Taigi dabar reikėtų pasižiūrėti į tai, ko pasiekta šeš, per pastarosius 60 metų. Mes visi taip pat privalome išsaugoti tai, kas pasiekta ir perteikti šio projekto naudą ES piliečiams. Ši nauda kartais yra pamirštama. Taip pat tai yra galimybė pasižiūrėti į ateitį. Europos Sąjungai reikia atsinaujinti. Neseni įvykiai visame kontinente aiškiai pademonstravo, kad Europos Sąjunga turi būti arčiau žmonių ir veiksmingiau kalbėti apie svarbės priemonės, kurių ji imasi, kad suteiktų geresnių galimybių savo piliečiams, kurie jiems leistų pasiekti norimų rezultatų. Neseni politiniai įvykiai paliko labai aišku ženklą mm, e, mūsų širdyse ir dabar išiškėjo e, atsinaujinimo poreikis. Žmonės apie tai kalba aiškiai ir garsiai. Pernai, praėję metai e, sukrėtė ES pamatus ir, ir Malta nori uh, E, suteikti stiprybės ES ateičiai. Mes e, pirmininkaudami, dirbdami taryboje, bendradarbiaudami su jumis Europos parlamentu, sieksime, kad ES sustiprėtų. Žinome, kad šeši mėnesiai yra labai trumpas laikotarpis ir mes tikrai esame labai ryštingai nusiteikę, norime toliau plėtoti Europos projektą, norime, kad jis taptų tvirtesnis, bet taip pat esame realistai, žinome, kad negalime visko padaryti, tačiau taip pat žinome, kad turime ir labai e, stiprių dalykų rankose. Mes norime būti sąžiningų tarpininkų, be kokios nors e, slaptos darbotvarkės, be slaptų užmačių. Ir mes norime glaudžiai dirbti su Europos parlamentu bendradarbiavimo ir sažiningumo dvasia. Mes turime keletą ministrų, ministras pirmininkas ir opozicijos vadovas yra buvę uh, Europos parlamento nariai ir mes suprantame, koks svarbus yra šis parlamentas. Jūs esate tiesioginiai ES piliečių atstovai ir jūs tvirtinate teisės aktus jų labui. Mes e, garbingai prisimame pirmininkavimą šiuo metu ES ministrų tarybai. Mes tikimės, kad šie šeši mėnesiai suteiks naują pagreitį Europai sutelks ją vartotojams, visiems suinteresuotiems subjektams, gerbuvio kūrėjams. Ir taip pat mes e, turime tarp savo prioritetų migraciją, saugumą, bendrą rinką, socialinę įtraukti ir jūrininkystės reikalus. Mes Žinome, kad žmonėms tie dalykai rūpi, reikia juos įsiklausyti. Aš dabar visko išsamei nepristatysiu visų prioritetų. Jums leidus, kaip man pirmininkė, kalbėsiu apie mūsų darbo planą tose sityse, kurios komitetas. Bet pirmiausiai norėčiau pasinaudoti progą ir pasveikinti jūs. Ir pona Hendel, jūsų pirmininką, su jūsų pakartotiniu išrinkimu. O naujai išrinktiems nariams noriu palinkėti taip pat labai mm, vaisingo darbo. Irma pirmininkė, aš norėčiau padėkoti užimtumo komitetui, kad man suteikė galimybę šiandieną su jumis aptarti Maltos pirmininkavimo programą socialinėje srityje. ES pirmininkavimas ES ministrų tarybai yra įdomus iššūkis ir e, Malta pirmą kartą dabar e, pirmininkauja. Malta yra įsitikinusi, kad e, po pasirengimo ir tikslų, kuriuos užsibrėžime mes, pasieksime tikrai pozityvių ir gana e, apčiuopiamų rezultatų. Pirmininkaujantį Maltą sieks suartinti programinius punktus trijų pirmininkaujančių šalių. Ir aš norėčiau padėkoti Niderlandų ir Slovakų e, atstovams, anksčiau pirmininkausiems, kad jie, kadangi jie daug pasiekė dėl socialinių iniciatyvų, Malta ir toliau tęs šiuos gerus darbus. Maltos pirmininkavimo programoje keliamas klausimas, kaip mes galime užtikrinti, kad ES rezultatai duotų ne tik ekonominę naudą valstybėms narėms, bet ir kad tą naudą pajustų visi piliečiai. Mūsų tikslas yra gilintis į klausimus, kurie labai aktualų žmonėms ir susijęs su jų kasdieniu gyvenimu. Taip pat mes norėsime padėti Europos socialinį aspektą. E, socialinė Europa, Europa yra solidarumo Europa ir visi tai neatsitiktinai mūsų pirmininkavimo programoje daug kalbama apie socialinę įtraukti. Iš tiesų, mes per pirmininkavimo laikotarpį sieksime skatinti ir palaikyti įtraukti visomis formomis. E, mūsų kabineto nariai susitik, susitiko su e, komisijos kolegija prieš keletą dienų Bruselėje ir Valetoje ir buvo patvirtinta, kad socialiniam sektoriui bus skirtas ypatingas vaidmuo tą mm, pasižadėjo daryti tiek komisija, tiek pirmininkaujanti Malta. Mes taip pat sieksime dirbti užimtumo socialinės politikos srityse konkrečiai. Yra e, daug priežasčių, kodėl mes pasirinkome e, tokią komandą to, mm, ir, ir tą prioritetą. Todėl, kad mes galvojame, kad e, tie dalykai yra susiję tarpusavyje ir galbūt todėl Maltos ekonomika greitai augo pastaraisiais metais. Kita vertus, ne darbas stabiliai mažėjo ir pasiekė žemiausią lygį. Malta mano, kad tikras dėmesys tokiai politikai leis e, valstybės narėms pritraukti žmonės į darbo rinką, sumažės bedarbių ir sumažės skurdo ir socialinės atskirties pavojus. E, kad už darbą būtų deramai mokama, tai yra svarbiausias dalykas, norint pagerinti užimtumo galimybės. Reikia sumažinti išmokas, sumažinti žmonių, kurie gauna išmokas skaičių. Ir e, Dabar mes e, gyvename laikotarpiu po krizės ir valstybės narės yra raginamos dėti pastangas, kad sustiprintų ekonomikos augimą ir užtikrintų tvarumą. E, bandoma spręsti negatyvų poveikį taip pat krizės e, žmonėms ir gerbuviui. Principas, kad už darbą būtų deramai mokama, yra susijęs su strategija Europa 2020 Ir mes e, siekiame e, pasiekti, kad 20 milijonų žmonių išbristų iš skurdo ir socialinės atskirties. Ir tai susijęs su įvairiomis socialinėmis e, dimencijomis, kurios tiesiogiai ir netiesiogiai susijęs su strategijos Europa 2020 tikslų pasiekimu. Stabilus užimtumas yra vienas iš pagrindinių saugiklių, brendant iš skurdo, socialinės atskirties ir užsitikrinant gerbuvį. Kova su skurdu, kad būtų rezultatyvi, reikia ge, už gerų užimtumo galimybių. Taip pat reikia galvoti apie saugumo tinklą asmenėms, pirmiausia tiems, kurie yra labiausiai pažeidžiami visuomenę. Reikia užtikrinti, kad jie neįbristų į dar didesnį skurdą ir reikia siekti to žmonės įtraukti į darbo rinką. Bėgant metams valstybės narės įdėkė visą eilę reformų, kad darbas taptų patrauklus ir kad e, būtų skatinami žmonės e, pradėti dirbti ir siekti dirbti visą darbo dieną. Kai kurios šalys įdėkė dėgė pozityves paskatas, kad e, žmonės galėtų daugiau užsidirbti ir turėtų daugiau užimtumo galimybių. E, taigi kova su nedarbu, skurdu, socialinė atskirtimis labai svarbu. Taip pat reikia nepamiršti moterų, žmonių su e, žemais įgūdžiais ir žmonių su negale. EPSCO taryboje diskutuosime apie tai, kaip sumažinti žmonių priklausomų nuo e, pašalpų skaičių ir dėksime principą Making Work Pay. Taip pat mes norime skatinti e, geros praktikos sklaidą valstybėse narėse dėl Europos socialinių teisų ramščio. Jis turi būti tarsi atspirties taškas e, vertinant užimtumą ir socialinius rodiklius. Ir mes e, pasiūs, pasiūlysime visą eilę principų, kurie pagerintų darbo rinkų funkcionavimą. Taip pat e, kalbėsime apie socialinės apsaugos sistemas dalyvaujančių valstybių narių dokumentas yra paskelbtas, kuris atspindi komisijos Nu, iš ankstinę nuomonę apie 20 e, sričių. Taip pat reikia prisiminti, kad šis dokumentas e, yra pateiktas e, viešosioms konsultacijoms, buvo pateiktas ir baigėsi konsultacijos praeito mėnesio pabaigoje. Prieš tris dienas komisija Briuselėje apibendrino konsultacijų procesą ir dabar bandoma apibriežti būsimą kryptį socialinio ramščio. Kovo mėnesį tikimasi paskelbti komunikatą šiuo klausimu. Dėl to reikia pasižiūrėti, e, kokie pokyčiai bus įvesti į ramstį po viešųjų konsultacijų. Pirmiausiai, galvant apie kai kuriuos iš svarbiausių aspektų, tokių kaip teisinis pagrindas ir valstybių narių dalyvavimas. Malta pirmininkaujanti siekia e, paskatinti diskusijas taryboje apie pasiūlytą prieinamumo aktą. ES. Mes manome, kad tai yra svarbus dokumentas, e, pirmiausiai galvojant apie e, jo tikslus. Pasiūlymas dėl prieinamumo akto akto e, nustatys reikalavimus e, pagrindiniams produktams ir paslaugoms ir padės e, žmonėms su negale ES lygmenių dalyvauti visuomenės gyvenime. Pirmininkaujantį Maltą puikiai supranta, kokie iškilo sunkumai diskusijose, pirmiausia dėl direktyvos apriepties, nors jau pasiekta pažango šio klausimo. Yra ir kiti pasiūlymo aspektai, kurie Mm, šiaip nėra laikomi labai problemiškais. Kad įsiaiškinome, ką valstybės narės galvoja apie šį pasiūlymą, mm, buvo parengta e, Slovakijos ir e, Maltos, kaip pirmaujančių šalių, e, apklausa ir išsiuntinėta pernai gruodžio mėnesį valstybėms narėms. Ir šį mėnesį baigėsi konsultacijos, išvados padės mums geriau apibriežti pasiūlymą. Mes manome, kad bus pasiekta dar daugiau pažangos diskusijose taryboje mums pirmininkaujant. E, komisija neseniai pateikė pasiūlymą e, e, pakeisti reglamentą 8832004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo. Šis pasiūlymas skirtas atnaujinti reglamentui ir įvesti visą eilę pakeitimų tam, kad būtų atnaujintos dabartinės taisyklės, kurios e, susijusios su teismo jurisprudencija ir taip pat e, pakeisti taisyklės dabartinės, kurios e, nepasiteisino. Bandoma taip pat išvelgti į realybę ir kintančius e, poreikius. Reikia e, Ir mes tokiu būdu sieksime užtikrinti, kad taisyklės būtų šio laikiškos. Tokiu būdu mes padėsime piliečiams ir užtikrinsime e, teisingą naštos pasidalimą tarp valstybių narių. Ir taip pat sieksime, kad taisyklės būtų nesunku įgyvendinti. Malta pradėjo diskusijas apie šį pasiūlymą konkrečiai dėl e, vienodo traktavimo ir komandiravimo klausimų. Mes norime užsitikrinti kaip galima platesnį sutarimą dėl tam tikrų pasiūlymo dalių. Galiausiai, pirmininkaujantį Maltą taip pat sieks užtikrinti, kad EPSCO taryba kartu su kitomis tarybomis e, gilintųsi toliau į Europos e, semestro e, projektą ir kad jį finalizuotų e, taryboje birželio mėnesį e, Aš, e, manau, Jums pristačiau mūsų prioritetus socialinėje srityje per ateinančias savaitės ir mėnesius ir baigdamas norėčiau padėkoti Jums už dėmesį. Dabar mielai atsakysiu Jūsų klausimus. Uh, thank you, uh, Mr. Farudžia. Uh, perhaps Madam Dali wants to... Dėkuoju ponai Farudžia. Gal ponia Dali norėtų ką nors pridurti? Žodis Jums. Uh, Vis pirma, norėčiau padėkoti parlamento nariams už darbą ir pastangas siekiant priartinti piliečius prie ES. O kasgi labiau domina piliečius nei sveikata ir sauga. Taigi darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas darbo vietoje yra viena, vienas pagrindinių pirmininkaujančios Maltos prioritetų užimtumo ir socialinių reikalų srityje. E, Malta džiaugiasi, kad yra paskelbtas komunikatas e, sveikesnis ir saugesnis darbas visiems, kuriame kalbama apie ES saugos ir sveikatos, profesinės sveikatos teisės aktus. Pirmininkaujantį valstybę sutinka su komisijos išvadomis dėl refit e, vertinimo, kuris buvo susijęs su saugos ir profesinės sveikatos direktyvomis mes džiaugiamės, kad yra į tikslus, numatoma į tikslus orientuota direktyva, e, po kurios bus patvirtintos ir konkretiems klausimams skirtos direktyvos. Komisijos e, refit vertinimo patvirtinimas yra gera žinia kelioms valstybėms narėms, kurios sako, kad nereikėtų labai didelių pokyčių teisės aktuose, kuri reglamentoja e, saugos ir sveikatos klausimus. Pirmininkaujantį valstybę yra įsipareigojusi dirbti kartu su komisija ir e, panaikinti pasenusias taisyklės, kad būtų užtiprinta geresnė apsauga ir profesinės veikatos bei saugos taisyklių laikymasis. Mes puikiai suprantame, su kokiais sunkumais susiduria ypač mažos ir vidutinės įmonės, kurioms yra sunkiau laikytis e, bendrijos e, profesinės veikatos ir saugos taisyklių. Todėl pirmininkaujantį Maltą džiaugiasi antruoju pasiūlymų paketu, kurį komisija pristatė šio mėnesio pradžioje. Pirmininkaujantį Maltą pradės diskusijas taryboje vasario pradžioje bus kalbama apie sąlytį su septyniomis kancerogeninėmis medžiagomis, kurias pasiūlė komisija. Mūsų tikslas yra pasiekti bendrą, e, patvirtinti bendrą požiūrį iki EPSCO tarybos birželio mėnesį, kad e, liktų daugiau laiko diskusijoms su parlamentu, pirmininkaujant Estijai. Dar vienas svarbus etapas kurį, kurio laukia pirmininkaujantį Maltą, yra pranešimo dėl pirmo kancerogeninių medžiagų e, rinkinio patvirtinimas. Komitetas e, šį pranešimą turėtų patvirtinti vasario mėnesį. Toliau e, darbuotojų komandiravimo direktyvos peržiūra taip pat mums yra svarbus klausimas Ir ši pirmininkaujantį valstybę labai puikiai supranta, kokį svarbų vaidmenį atlieka komandiruoti darbuotojai vidaus rinkoje. Mes esame pasiryžę siekti kompromiso dėl teksto, kuris būtų lengvai suprantamas ir darbuotojams, ir sektoriams. Mes norime tokio kompromiso, kuris būtų įgyvendinamas ir kuris užtikrintų laisvos e, vidaus rinkos e, kūrimą ir pažeidžiamiausių darbuotojų apsaugą. Mes matome, kad vykstančiam procesui reikia apsaugoti darbuotojų interesus ir tuo pačiu metu siekti nepakenkti vidaus rinkos veikimui ir laisvės tiekti paslaugą per sienas principui. Pirmininkaujantį valstybę jau pradeda darbą, rengia pradinės diskusijas susijusias su pačiais jautriausiais komandiruotų darbuotojų direktyvos aspektais, visų pirma, darbo užmokesčių ir su branga. E, Mes suprantame, kokie svarbus šie klausimai, todėl šiuo metu rengiame daug dvišalių susitikimų ir su valstybėmis narėmis, ir socialiniais partneriais, atsuvantiems abiems pusėms. Ir šie partneriai puikiai supranta, su kokiais iššūkiais susiduria komandiruoti darbuotojai. Šio proceso metu mes tenksime atsakyti į valstybių narių ir socialinių partnerių įvairius klausimus, atsižvelgsime jų susirūpinimą ir tuo pačiu metu sieksime pažangos nagrinėdami šį dosiją. Artimiausiomis dienomis pirmininkaujantį Maltą sieks pasiūlyti naujausią kompromisinį tekstą, kad būtų rastas bendras pagrindas sustarimui taryboje. Mes taip pat stebėsime, atidžiai stebėsime ir Europos parlamento atliekamą darbą ir laukiame tolesnio bendradarbiavimo nagrinėjant šį dosiją. Dėl agentūrų, agentūras teigiančių reglamentų peržiūros. Per pastarąjį EPSCO tarybos sustikimą 16 metų gruodžio mėnesį buvo susitarta dėl bendro požiūrio į tris pasiūlymus susijusius su centralizuotomis trišalėmis agentūromis. Buvo nuspręsta tuos tekstus nagrinėti kaip vieną paketą, kadangi didžioji dalis teksto sutampa. Buvo susitarta dėl darbo būdo. Pirmininkaujant Slovakija įvyko diskusijos ir Malta ketina jas taip pat tęsti. Mes taip pat ketiname glaudžiai bendradarbiauti ir su jumis. Skatiname Europos parlamentą daryti pažangą nagrinėjant šios dosie, kad artimiausioje ateityje visos trys institucijos pasiektų sutarimą. Dar vienas pirmininkaujančios Maltos prioritetas yra e, šeiminio ir profesinio gyvenimo derinimas. Ir čia mes laukiame Europos komisijos pasiūlymų dėl e, profesinio ir šeiminio gyvenimo pusiausviros. Mes siekiame modernizuoti dabartinį ES politiką, siekiame prisitaikyti, pritaikyti iniciatyvas prie dabartinių darbo rinkos realiųjų. Mes sieksime, kad e, darbuotojai auginantis vaikus ar e, prižiūrintis giminaičius galėtų geriau derinti e, šeiminio ir profesinio gyvenimo pareigas. Tikimės, kad pasieksime geresnių rezultatų, siekdami pritraukti daugiau, e, pritraukti moterų į darbo rinką. Akivaizdu, kad politika padedanti derinti šeiminį ir profesinį gyvenimą yra veiksminga, naikinant kliūtis moteriams dalyvauti darbo rinkoje. Mm, dėl moterų e, pasiūlymas dėl moterų mm, darbo val, įmonių valdybėse jau daugelį metų yra patekęs į aklavietę. Susitarimas e, taip ir nebuvo pasiektas, nors vyko dėrybos dėl šio dosie. Pirmininkaujantį Maltą mano, kad valstybės narės turi pripažinti e, šių, šio pasiūlymo tikslų svarbą mes turime siekti, kad moteris būtų vienodai atstovaujamos kaip ir vyrai įmonių valdybose ir tam turi būti sukurta suderinta sistema ES lygių. Pirmininkaujantį valstybę ketina šio tikslo siekti kartu su valstybėmis narėmis. Toliau įgūdžių gerinimas, vienodų galimybių vyrams ir moteriams dalyvauti darbo rinkoje užtikrinimas ir toliau yra opus klausimas. Per daugelį metų ES sukū, parengė keletą teisės aktų, pavyzdžiui, buvo parengtas ES paktas dėl lyčių lygybės, taip pat buvo atliekamas kitas darbas, siekiant paskatinti vyrus ir moteris dalyvauti bendrijos darbo rinkoje. Tačiau šios iniciatyvos nedavė tokių rezultatų, kokiu buvo tikimasi. Ir statistika rodo, kad ES rinka vis dar susiduria su dideliais iššūkiais šioje srityje. Iki šiol moteris vis dar susiduria su pavojumi, kad dirbs mažų garantijų turinti darbą. Ir pirmininkaujantį Maltą mano, kad e, mokymas yra labai svarbus siekiant e, reintegruoti vyrus ir moteris į ES darbo rinką ir remti jų kilimą karjeros laiptais. Pirmininkaujantį valstybę numato skirti ypatingą dėmesį moterų ir vyrų įgūdžių tobulinimui ES darbo rinkoje. Ketiname patvirtinti tarybos išvadas, kurios bus aptartos be pirmojų pirmininkavimo etapu. Tikimės, kad šios išvados bus patvirtintos EPSCO ministrų tarybos posėdėje. Ačiū. Labai dėkoju ir dabar žodį suteiksiu ponui Bartolio, kuris yra švietimo ir užimtumo ministras. Jums žodis, ministra. Ačiū pirmininkė, labą rytą kolegos. Mes jau buvome susitikę Maltoje ir labai lauksime darbo kartu su jumis per artimiausius mėnesius Žinome, kad e, šioje srityje atliekamas darbas yra reikšmingas, svarbus. Turime kaip įmanoma labiau stengtis e, nepalikti nuo šalyje daug ES piliečių, kurie kenčia nuo skurdo, nepriklausomai nuo amžiaus. Tai yra reikalinga mūsų ES ateičiai. Gyvename sunkus, sunkius laikus, kuomet atsiranda įvairių jėgų Europą pristatančių kaip problemą ir mūsų užduotis įrodyti, kad ES atvirkščiai yra ne problema, o sprendimas. Piliečiai kasdienėme savo gyvenime nekalba apie abstrakčius arba e, kažkokius fiskalinius e, dalykus, e, aug, stabilumo paktą, infliaciją ar kitus klausimus. Atvirkščiai jie kalba apie tai, kaip jiems išsimokėti sąskaitas, kaip e, sudurti galą su galu, kaip e, gyventi orų gyvenimą. Ir mums reikia būtent tokių e, apčiuopiamų politikų, norint pakelti Europą, nes Priešingų atvejų populistai įrodys, kad jie yra stipresni už mus. Mes tada leisime populistams geriau pasirodyti tose srityse. Ir tai sudarys problemas, kurias mums teks dar spręsti. Todėl per likusius šešis mėnesius mes labai norime ir toliau plėtoti Europos socialinių teisių ramsti. Labai džiugu, kad jūs pasikite nemažą konsensusą dėl šio klausimo. Dokumentas tikrai yra labai svarbus, o dabar mums teks dar padirbėti, kad šitie gražus principai būtų įgyvendinti realiom, realiuose politiniuose sprendimuose ir turėtų poveikio piliečiams. Mes e, pirmininkavimo metu norime pasiekti tikslo, kad e, už e, būtų sumažintas nedarbas. Nedarbo mažinimas yra svarbus tikslas. Mes taip pat naudosime neformalių EPSCO posėdžių 17 metais, kad būtų pasiektas sutrimas dėl išvadų, dėl darbo jėgos mobilumo sustiprinimo, kviesime jūs pristėti prie šio darbo. Taip pat tos pačios e, darbo grupės dirbs prie Europos semestro, tai ir ekonomikos augimo klausimai, ir socialinio teisingumo klausimai mūsų supratimu turi eiti iš vien, negalime jų atskirti stengsime, kad šalims skirtos rekomendacijos būtų įgyvendintos ir taip pat pritvirtintas bendro užimtumo ataskaita. Numatyta gruo, e, kovo mėnesį EPSCO taryba ir taip pat e, birželio mėnesį Luksemburgė EPSCO taryboje dirbsime prie e, šalims skirtų konkrečių rekomendacijų. Mes tikimės, kad e, ir toliau dirbsime prie jaunimo garantijų, jaunimo užimtumo programos ir toliau e, stieksimės, kad būtų investuojama į švietimo modernizavimą. Tikimės, kad vasario mėnesį bus pasiektos e, tarybos išvados švietimo taryboje, švietimo reikalų taryboje. Toliau Europos socialinių teisių ramstis. Mums tai svarbus failas, norime, kad e, dirbtume iš vien su jumis, tikimės, kad taip ir bus. Tik prieš keletą dienų baigėsi konferencija, kur buvo pristatyti viešųjų konsultacijų rezultatai. Čia reikia bendro darbo tą patvirtino ir konferencijos dalyviai. Mums reikia e, bendromis pajėgomis e, spręsti problemas regioninių vietos arba europinių lygių. Teks dirbti kartu. Taigi, kaip sakiau, turime siekti konkrečių apčiuopiamų rezultatų, kurie būtų suprantami šeimoms ir kad tai būtų sprendimai konkrečiam gyvenimui. Manau, kad čia aš ir sustosiu ir esu pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Panui Bartolio. Ačiū ir visiems trims ministrams už įžanginį žodį. Dabar bus tikrai nelengvi klausimai jums ir Pradėsiu nuo EPP koordinatoriaus šiame komitete Davido Kasa. Dėkoju pirmininkė, labai nuoširdžiai sveikinu Maltos ministrus atvykus į parlamentą. E, Maltoje susidariusi yra sunki padėtis dėl korupcijos. Transparency International vakar paskelbė duomenis patvirtinančius, kad šita vyriausybė yra labiausiai korumpuota iš visų šalyje dirbusių vyriausybių. Ir čia yra mūsų posėdžių šalyje, e, salėje vienas iš e, ministrų, kuris buvo, kuriam buvo pateikti kaltinimai dėl korupcijos ir daug e, dirbančiųjų ministerija gauna nelegalius atlyginimus. Yra ir kitų ministrų, kurie į, taip pat e, buvo teigiamai įsitraukę į Panamo skandalą. Tai yra nepasitikėjimo vyriausybė pagrindas. Tuo tarpu Maltos piliečiai bei europiečiai tikisi kur kas daugiau iš šios vyriausybės. Norime, kad būtų vyriausybė skaidri, o piliečiai turėtų teisę žinoti, kas vyksta Maltoje bei Europoje. Todėl kreipiuosi į Jūs, gerbiami ministrai, ir prašau išsakyti savo nuomonę, ką Jūs galvojate apie tokią situaciją, kuri taip neigiamai veikia tiek vyriausybę, tiek jos reputaciją. Ačiū. Manau, kad mums verčiau susitelikti Europos parlamente, e, prie Europos parlamente nagrinėjimų klausimų, o ne prie nacionalinių subtilybių. Dabar žodį suteikiu Jutai Štanbruk, kuri yra socialistų koordinatorė. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrams už įžanginį žodį. Pirmininkantį Mantą kalbėjo apie tai, kad Europa turi būti sažiningesnė, daugiau orientuota į socialinius klausimus, Mes diskutavome komitete apie šios klausimus ir e, nežinau, kodėl jūs e, nekalbėjote apie užimtumo ir socialinės politikas, kurios turėtų būti diskutuojamos ir nacionaliniu lygiu. Žinome, kad e, nedarbas yra didžiulis šalyje, bet yra ir Europos darbo rinka bet kol kas mes mastome fragmentuotai padalinti, pasidalinę į savo šalių problemas. Žinau, kad kolegos kėlė ir kitus klausimus, komandiruotų darbuotojų direktyvą ir kitus dalykus, socialinių teisių ramsti. Būtent pastarojų klausimų mes parlamente plenarinėme sesijoje patvirtinome ataskaitą, kur aiškiai pasakėme, kad tikimės taip pat ir atitinkamų teisės aktų padėsiančių skurstantiems ir bedarbiams. Tikimės, kad komisijos pirmininkas Junkeris laikysi savo pažado ir įsteigs šitą konkretų Europos socialinių teisių ramstį. Toliau, vaikų garantija. Žinau, kad e, Maltoje yra teigiamos patirties vykdant šį projektą. Turiu vilties, kad jūs mums padėsite pasidalinę savo teigiamą patirtimi. Man taip pat rūpi skaitinės darbo rinkos kūrimo klausimai čia mums reikia pakeisti teisės aktus, reglamentuoti darbo laiką, mokymo laiką, bet taip pat ir santykius tarp darbuotojų ir darbdavių, nes keičiasi darbo sąlygos, darbo santykiai, reikia iškoti sprendimų, nes priešingų atveju daugės nesaugios darbo aplinkos. Kitas svarbus dalykas nesaugios darbo sąlygos. Tiek daug piliečių kenčia nuo šio dalyko ir tai turi neigiamos įtakos socialiniams sistemos mūsų šalyse. Turime suprasti, kad e, pilna tata dirbantis žmonės, piliečiai tikisi pagalbos iš vyriausybių, bet mums reikia ir euro, europinio sprendimo. Dėl refito. Žinome, kad e, smulkius ir vidutinės įmonės yra svarbios, jos sukuria daug naujų darbo vietų piliečiams Europoje, bet tuo pat metu manome, kad visus darbuotojus reikia traktuoti vienodai. Nesažininga, kai kas nors dirbantis MVI yra saugomas mažiau už tą, kuris dirba didelėje kompanijoje. Turime ginti darbuotojų interesus, jų nepamiršti. Mes manome, matome, kad nepakankami sveikatos apsaugos e, įstatymai irgi yra neigiamai atsiliepia valstybėms narėms. Ačiū už jūsų tikrai ryštingą darbotvarkį ir remsime jūsų programą. Ačiū. Ačiū. EKR koordinatorių nėra, atrodo. Helga Stevens, taip, prašom. Jums žodis. Thank you, Chair. Dėkuoju, pirmininkė. Kolegos, labas rytas. Noriu pasveikinti su mūsų svečiais, Maltos ministrais. Labai malonu, kad atvykote. Dėkuoju už tai, kad jūs labai aiškiai išdėsite savo prioritetus užimtumo komitete. komitete. Du pastebėjimai apie prieinamumo aktą. Labai džiaugiuosi pirmiausia, kad jūs paminėjote jį ir kad jūs skiriate jam daug dėmesio. Man asmeniškai ir visiems Europos neįgaliesiems e, jis labai svarbus. Jau kalbėsime apie judėjimo laisvę, e, užimtumą, e, laisvę teikti paslaugas. Reikia užtikrinti, kad tai taptų realybė e, žmonėms su negale, kurie keliaus e, po visą Europą, jeigu nebus pakankamos e, infrastruktūros, jeigu jie, pavyzdžiui, negalės įeiti ar į pastatą, patekti į pastatą, kuriame norėtų dirbti, jeigu nebus kitų sąlygų. Tai nebus rezultatų, reikia užtikrinti prieigą prie švietimo, prieigą prie transporto, nes jeigu tų dalykų nebus, tai tie žmonės negalės užsidirbti. Prašyčiau, kad daug dėmesio būtų iš tiesų skirta tam aktui. Ir aš suprantu, kad kai kurie kolegos nori, kad būtų išbraukti kai kurie dalykai iš apriepties prieinamų akto. Aš norėčiau, kad jūs e, išlaikytumėte mm, taip Kitas klausimas - darbuotojų komandiravimas. E, tai labai aktualu Belgijai, aš esu pati Belgija. Manau, kad bet kas turi turėti teisę teikti paslaugas bet kur Europoje ir neturi to daryti e, primančios šalies darbuotojų e, sąskaita. Konkurencija turi būti sąžininga ir visi turi mokėti socialinio draudimo įnašus nepriklausomai šalies, kur dirba, ar e, iš kurios tie žmonės yra kilę. Reikia mokėti įmokas, nes kitaip mes e, suteiksim, sudarysime nesažinę konkurenciją su vietos e, darbuotojais. Taip pat jūs kalbėjote, kad sieksite užtikrinti geresnę lyčių pusiausvyrą. Aš jūs visiškai paremsiu šioje srityje, taigi tiek. Dėkuoju. Pone Dlabajova yra Alde koordinatorė, prašom. Ne tik e, šiandieną koordinatorė, bet visuomet e, pavaduotoja koordinatorės Alde. Labai malonu, kad, vis, kad šie trys ministrai atvyko pas mus, pristatė prioritetus ir norėčiau padėkoti Jums už tuos prioritetus, kuriuos minėjote. Uh, Jūs kalbėjote apie mokymą įgūdžius, aš esu pranešėja parlamento dėl naujų įgūdžių darbotvarkės, taigi labai džiaugiuosi tuo, ką sakėte ir mm, džiaugiuosi, kad kalbėjote daug apie sveikatą, darbę, saugą, įtraukti. Pastebėjau, kad daug maltiečių studijuoja, dirba užsienyje, judumas, laisvas paslaugų e, teikimas, tai yra vieni iš pagrindinių principų ir tikiuosi, kad jūs į tai atsižvelgsite, kai kalbėsime apie darbuotojų komandiravimo direktyvos peržiūrą. Kaip tik iškart po šio susitikimo e, mes apie tai ir kalbėsime, raginu jūs pasilikti ir pasiklausyti, nes tai yra strateginės svarbos jums bet noriu pasakyti, nepritariu tam, ką jūs sakėte, gerbimo pirmininkė. Jūs sakėte, kad reikėtų kalbėti tik apie tai, kas yra susijęs su Europos parlamentu. Labai atsiprašau, bet esu tikra, kad korupcija, Panamos skandalas yra e, tiesiogiai susijęs su Europos parlamento reikalais. Mes turime apie tai kalbėti ir e, ponas Kaza iškėlė labai rimtą faktus, kalbėjo apie rimtus dalykus dėl korupcijos e, ir labai būtų apmaudu, jeigu užtemdytų tie dalykai pirmininkavimą Maltos. Kaip parlamentas sprendė, kas turėtų būti Maltos atstovas Europos audito rūmuose. Malta atmetė parlamento nuomonę. Mes e, Bringarto kandidatūrą atmetė, atmetėme. Noriu paklausti visų trijų ministrų, ar jūs pasirenkę dirbti su Europos parlamentu, nes mums pasikeimas labai svarbus, kaip galime jumis pasikeiti, jeigu jūs nesižvelgite į Europos parlamento nuomonę. Dėkuoju kaip jūs puikiai žinote, galite e, teikti bet kokį klausimą komitete. Tačiau jeigu norėtume kalbėti pirmiausia apie komitetų aktualiausius klausimus, tai reikėtų apie juos kalbėti. Yra kitų komitetų, į kuriuos vyks ministrai ir aš tikra, kad bus pateikti klausimai būtent e, apie tas problemas, kurias jūs minėjote. Tačiau um, mes galime prarasti galimybę paklausti klausimų, kurie mums aktualiausi ir reikia, kaip galima, geriau panaudoti turimą laiką. E, GUE frakcijos atstovų atrodo nėra, nei koordinatorių, nei kitų kolegų, tuomet e, žalieji. Tai Rantke, ačiū. Pirmininkė, ačiū ministrams, kad atvyko, kad atsakė mūsų klausimus. Manau, kad visi e, komiteto nariai labai patenkinti tuo, kad jūs daug dėmesio skiriame socialiniai e, sąjungai, kad orumas ES piliečių yra jūsų pirmininkavimo esmė. Bet dabar e, šiek tiek absurdiška situacija susidarė. Jūs minėjote daug dalykų, pavyzdžiui, moteris valdybose, vieno traktavimo direktyva, motinystės direktyva. direktyva ne parlamentas stabdė procesą, bet taryba. Ir jau šeštą kartą e, girdime pirmininkaujančią šalį, kalbančią apie tai, aišku, ne jūsų kaltė tai yra, nes ne jūs anksčiau pirmininkavote, bet kai kurie parlamento nariai yra tikrai labai nepatenkinti tuo. Daug iš tų klausimų vėl grįžta į darbo tvarkę, bet jokios pažangos nepasiekta. Norėjau Jums paprasčiausiai tai pasakyti ir e, paprašyti, kad ministrų taryboje kalbėtumėte apie tai ir pasakytumėte, kad reikia imtis veiksmų. Ir jeigu nebus rasta susitarimo, bent jau reikia sąžiningai pripažinti tai, sakyti piliečiams, būtent mes negalime susitarti mes nežinome, kodėl negalima pasiekti pažangos, nes manau, kad e, tai e, kenkia apskritai Europos projektui. Dar porą konkrečių klausimų, kuriuos norėjau paminėti. Labai džiaugiuosi, kad jūs norite toliau dirbti dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos. Jūs e, minėjote atlygį, subrangovų paslaugas ir e, komitetas taip pat e, gilinsis tos dalykus, labai svarbių peržiūrė vyks. Ir dar norėjau paklausti jūsų apie įgyvenimo direktyvą, e, kurios peržiūrė šiuo metu vyksta, apie, tai yra gyvenimas e, direktyvos valstybės narėse. Ir kaip viskas vyksta skirtingose valstybės narėse. Kokia jų pozicija dėl šios labai svarbios direktyvos įgyvenimo, pavyzdžiui, kaip vyksta kova su uh, pašto dėžutėmis įmonėmis, ir, ir, nes tas klausimas yra labai svarbus ir kaip vyks diskusijos taryboje, kai bus peržyma toliau e, darbuotojų komandiravimo direktyva. Jūs taip pat minėjote užimtumo iniciatyvą, sakėte, kad labai svarbu kovoti su jaunimo nedarbo. Reikia paminėti, kad pietų Europoje nepaprastai daug jaunų žmonių neturi darbo. Taryba sutarė dėl finansavimo jaunimo iniciatyvos, bet Europos parlamentas nebuvo patenkintas rezultatu, nes mes siūlėme triskart didesnio, triskart didesnį finansavimą, lygnant su tuo, dėl ko sutarė taryba. Ir aš norėjau jūsų paklausti apie tai, kaip ketinama dirbti toliau su jaunimo iniciatyva ir ką E, ketina e, pirmininkaujantį Maltą konkrečiai daryti. Mes visi e, sutinkame su tuo, kad jaunimo nedarbas tebėra viena iš svarbiausių ES problemų. Dėkuoju. Ačiū. FDD atstovų nėra. Tai reiškia, kad kitas e, klausėjas yra Dominik Martan. ENF atstovas, prašom. Merci, Madame le Président, et merci et bienvenue. Labą dieną ir sveiki atvykę garbus Maltos ministrai į mūsų posėdį. Apgailestauju, kad tiek nedaug salėje parlamento narių. Man labai patiko Farūdžia palaiminta poza. Man atrodo, jinai gyvena kažkoje stebuklų šalyje, nes jau 60 metų nei pienas, nei medus neteka. Mes dalinamės ne gerovę, o skurdu pastaruosius 60 metų. Man patiko ministro Bartolio mintis, kai jisai kalbėjo apie populistus. Jis net pabrėžė tą mintį. Jūsų bendrapilietis Kazaras susitikime aiškino, kad demokratija yra stipresniųjų įstatymas. Atrodo, kad jūs panašiai galvojate. Noriu jums priminti, kad aš esu populistas ir dėl to didžiuojuosi, kad e, demokratija yra e, liaudės valdžia. Ir panašu, kad jūs tą pamiršote, nepaisant pastarųjų rinkimų rezultatų. Nekalbėsiu apie Kazako e, korupcijos bėdas, nes Prancūzija irgi yra panaši, panašių skandalų. O dėl kito atrodo, kad tarybos e, darbo programa atspindės komisijos e, darbo programą. Jinai bus tik kaip veidrodžių atspindėta, nieko originalaus. Ir atrodo, kad šioje sistemoje kitaip ir nebūna. Aš tik norėjau Jums pasakyti, kad e, kalbant apie komandiruotų darbuotojų direktyvos peržiūrą, tai mums nėra tai labai svarbu, nes mes pasisakome už šios direktyvos apskritai e, panaikinimą, e, kuri pasisako už tarp europinį socialinį dempingą. Jūs kalbėjote apie socialinės teisės, tam čia jūsų mintims nepritarėme, nes tai yra tiesiog niveliacija prasidedanti nuo apačios. Ačiū už jūsų pristatytą programą. Uh, uh the... Dėkuoju. E, koordinatoriai pateikė savo klausimus, dar aštuoni kolegos nori jūsų paklausti. Norėčiau pasiūlyti e, pirmiausia sureaguoti į koordinatorių klausimus ir po dvi minutės kiekvienam iš jūsų skirčiau, jeigu e, Taip ir darysime, tai tuomet būtų galima visiems paklausti ir išgirsti atsakymus. E, nuo pono Bartolio pradėkime tuomet. Ir jūs galėsite perduoti estafetę tą ministrui, kuris jūs nuomonę turėtų po jūsų pasisakyti. Kviečiu trumpai sureaguoti į klausimus ir pastabas. Labai ačiū. Gerbiami kolegos, norėčiau pakalbėti apie tuos klausimus, kuriais aš užsimu ir paskui perduosiu žodį kolegoms. Dėl skaitmeninės darbo rinkos. Manau, jog šis klausimas yra nepaprastai svarbus ir jį reikia žiūrėti labai rimtai. Kartais mes susidurime su taip vadinamu technologiniu fatalizmu. Sakoma, kad mes e, vargu ar galima kaip nors pakeisti tai, kaip visas vyksta ir kaltiname technologijas. Bet kyla klausimas, kur technologijos mus veda. E, nors mes turėtume klausti, kur mes norime nuvesti technologijas. Ir turėtume pabandyti užtikrinti, kad bet koks darbas turi būti siejamas su teisėmis, kurias reikia ginti. Pirmadienį praeitą per konferenciją apie konsultacijas dėl Europos socialinių teisių ramščio aš pasisakiau. Mes e, lankėmės fabrikuose, matėme, kad gamyba yra automatizuojama, fabrike, pavyzdžiui, anksčiau tame dirbo 20 darbuotojų, dabar e, dirbo 5 ir mes kalbam apie tik tai tuos 5 darbuotojus, bet pamirštame 15, kurie anksčiau dirbo, o jų reikia nepamiršti, reikia užtikrinti mokymasi visą gyvenimą ir įgūdžių ūkdymą. E, kai kalbam apie skurdą, taip pat turime kalbėti apie įgūdžių skurdą nes daugiau kaip 50 procentų mūsų darbuotojų turi įgyti naujų įgūdžių. Kai kurių įgūdžių, pavyzdžiui, nebereikės greitai ir dėl to reikia užtikrinti mokymasi visą gyvenimą. Tuo požiūriu e, įgūdžių darbotvarkė yra labai svarbi. Vėlgi, vienas iš būdų kovoti su jaunimo nedarbo būtų susijęs su įgūdžiais. E, dėl korupcijos jūs minėjote, kad mes esame atitinkamai vaizduojami kaip vagys ir viskas, kas vyksta, vyksta Malto. Aš nežinau, kur jūs tai skaitėte. Tikrai tai nėra juokinga, visiškai nejuokinga ir aš jau esu pasakęs, kad mes esame vaizduojami pasirengę dirbti su Europos parlamento komitetais, užsimančiais šiais klausimais, dirbsime labai atvirai. Manau, kad šis išpolis buvo nepateisinamas, ne, nesažininkas, sakiau, kad esame pasirengę apie tai kalbėti, tačiau reikia rasti tinkamą laiką ir vietą. Šiandieną atėjome kalbėti apie pirmininkavimą mūsų ir klausimai, kurie yra susiję su Malta, yra susijęs su vietos lygmeniu, kalbėsime apie juos, kai bus kalba apie Maltą, mes įvedėme labai didelę dalį kontrolės atsvaros e, principo elementų, partijos bus e, labiau skaitingos, informatorių, e, įstatymas dėl informatorių priimtas ir bandoma užtikrinti, kad niekas nesidangstytų politinę neliečiamybę ir išvengtų bausmės. Taip pat e, siekime užtikrinti gerą valdyseną ir e, kovojame su korupcija. Dabar e, norėčiau paprašyti, kad ministras Farūdžia atsakytų kai kurios klausimus. Dėkuoju, kolega. Mes tikrai tikime žmonėmis. Manau, kad reikia labai rimtai kalbėti apie tai, kaip sustiprinti ekonomiką, kaip sumažinti nedarbą, kaip padinti dirbančių žmonių skaičių ir kaip sumažinti žmonių priklausančių nuo išmokų skaičių, kaip padėti jiems džiaugtis gyvenimu, kaip padėti tiems, kurie e, rizikuoja tapti skurdžiais ar atsidurti socialinėje atskirtyje. E, Mūsų darbos varkė numatytos priemonės, taip pat numatyta dirbti dėl prieinamumo akto. Aš suprantu, kad kai kurie žmonės nekalba apie tai, kas vyksta mūsų šalyje, bet nori kalbėti apie vieną e, dalyką. Tik tai ir šiaip tie, kurie gyvena e, stiklinėme name, turėtų e, saugotis, kad ir nemėtyti akmenų į kitus. Dėl e, žmonių su negale mes norime e, suteikti paskatą žmonėms su negale e, ieškoti darbo. Taip pat e, norime padėti jiems ne tik susirasti darbą, bet ir e, sumažinti jų priklausomybę nuo išmokų. Mes bandome identifikuoti asmenį su negale, nepri, kurie nepriklausomai nuo e, darbo galimybių, e, paskatų nesugeba įsilieti į darbo rinką. Ir mes remiame tokius žmonės, norime e, padidinti pašalpas jiems ir prilyginti jas minimaliam atlygiui. Ta padaryti reikėtų per porą metų. Mes turime siekti padėti žmonėms su negale ir savo šalyje jau tą darome. Taip pat norime e, siekti, kad būtų pasiekta pažangos dėl prieinamumo akto, bet ir tą norime daryti pre, praktiškai, norime būti pašnekovai tų, kurie pasisako visiškai už E, prieinamumo aktą, kurį jį labai remia, ir su skeptikais. Yra e, tam tikrų nuostatų, pavyzdžiui, dėl formuluočių šiame akte. Iš klausimino, kuris buvo pateiktas, mes pastebėjome, kad suformuota apie tūkstantį rekomendacijų dėl to, kaip pakeisti, pakoreguoti šį aktą. Dėl to kyla sunkumų, nes viskas labai išsiplečia, tačiau mes, kaip galėdami, dirbsime, kad būtų pasiekta rezultato dėl šio akto. Ir norime patikinti ponę Helgą Stevens, kad mes tikrai labai daug dirbsime, darysime viską, ką galime, kad padėtume šioje srityje. Iš tiesų mes tikime žmonėmis, manome, kad E, reikia užtikrinti, kad e, būtų suprantamas šis klausimas ir tokiu būdu mūsų pirmininkavimas bus ne tik žodžiai, bet ir konkretus darbai. Dabar e, kolegiai Helenai steiksiu žodį. Ačiū. Kalbant apie komandiruotus darbuotojus, mes žinoma vadovavomės Niderlandų ir Slovakijos padarytą pažangą. Mes pateikėme keletą variantų, kad būtų galima daryti pažangą nagrinėjant šį dosiją. Nepaisant besiskiriančių valstybių narių nuomonių, diskusijos vyko konstruktyviai, o pasiektas rezultatas be bejonės yra tvirtas pagrindas mūsų tolesniam darbui. Taigi darbą tęsime ir labai tikimės įgyvendinti tikslą sutarti dėl bendro pagrindo, dėl tam tikro, pasiekti tam tikrą susitarimą. O jūs, Europos parlamentas, taip pat pradėjote intensyves diskusijas, kurias mes atidžiai stebėsime. Ir, žinoma, visa tai yra labai svarbu, galvojant apie mūsų tolesnį bendradarbiavimą, nagrinėjant šį labai politiškai jautrų dosiją. Kalbant apie įgyvendinimo direktyvą, e, kelios valstybės narės vis dar turi perkelti jos nuostatas. Ir tą perkelimą reikės patikrinti kartu su komisija. Dėl moterų valdybose, įmonių valdybose, na, žinoma, parlamentas nestabdė šio darbo, tačiau reikia atsižvelgti į valstybių narių skirtumus, reikia pažiūrėti, kokia yra pasiekta lyčių pusiausvyrą ir kokių yra įmamasi nacionalinių priemonių. Kai 2015 metais šis klausimas buvo nagrinėjamas EPSCO taryboje, e, susidarė blokuojanti mažuma ir jūs žinote, kad šiame kontekste yra taikomas subsidiarumo principas. E, Tarp įvairių pasiūlymų yra pasiūlymas dėl vadinamosios lankstumo nuostatos ir pirmininkaujantį valstybę pritarė tai nuostatai. Darysime viską, kad diskusijos šiuo klausimu pasistumėtų pirmin. Dėl profesinio ir šeiminio gyvenimo pusiausviros e, taryba supranta, kad e, remia diskusijas ir mes Laukiame komisijos pasiūlymų šioje srityje. Žinoma, profesinio ir šeiminio gyvenimo pusiausvyra yra labai svarbi socialinės politikos dalis, bet tai yra sudėtingas klausimas. Jį reikia nagrinėti ir čia reikia labai įvairių priemonių, kad atsižvelgtume į įvairių piliečių poreikius, tai yra vyrų, moterų, vaikų, vyresnių žmonių ir priklausomų asmenų. Čia reikalingas lankstumas, mes turime gerbti įvairius požiūrius vyruojančios valstybėse narėse. Taip pat turime atsižvelgti ir į įvairių darbdavių specifiką ir poreikius. Ačiū. Ačiū, dabar suteiksiu žodį poniai Moran Šartie. Ačiū, pirmininkė, dėkoju Maltos ministrams, kurie apsilankė pas mus šyrit ir pristatė pirmininkavimo prioritetus. Aš kiekvienam iš jūsų noriu pateikti po tris klausimus. Na, gal ne kiekvienam, bet visiems pateikti tris labai konkrečius klausimus, į kuriuos norėčiau išgirsti konkrečius atsakymus. Aš esu viena iš pranešėjų. Kartu su ponia Jongerijus rengiu pranešimą dėl komandiruotų darbuotojų direktyvos, kurią jūs visi paminėjote. Na, jūs kalbėjote apie tai, kad sieksite kaip galima platesnio konsensuso. Aš norėčiau paklausti vieno dalyko ir čia pritariu tam, ką sakė kolegė Renke. Taigi, kada bus įgyvendintas 2016 m. balandžio mėnesį patvirtintas reglamentas. Taryba būtinai turi paspartinti to 2016 m. Dar, reglamento taikymą. Tai yra reglamentas dėl komandiruotų darbuotojų. Tai yra labai svarbus dalykas ir šis reglamentas papildo direktyvą dėl komandiruotų darbuotojų. Ir Manau, kad kalbant apie komandiruotojus darbuotojus, tai, e, tai yra pirmas dalykas, kurį jūs turite padaryti. Kitas dalykas vėlgi susijęs su komandiruotais darbuotojais. Ar jūs galėtumėte mums pasakyti, kaip ketinate dėrėtis dėl svarbių dalykų, pavyzdžiui, trukmės, darbo užmokesčio ir Ir dėl agentūrų. Kaip vyks diskusijos šiais klausimais taryboje? Antras klausimas. Jūs taip pat sakėte, kad ketinate, kad norite modernizuoti e, švietimą. Labai gerai, tačiau matome Europos lygių, kad šiuo metu pagrindiniai sunkumai, su kuriais susiduria žmonės norėdami įeiti į darbo rinką, yra labai didžiulis atotrukis tarp švietimo ir darbo rinkos ryties. Svarbu, kad šis, šį atotrukį mes sumažintume e, per mokymus ir pameistrystės programas. Taigi, kaip jūs ketinate e, skatinti šias švietimo ir mokymo rūšys, e, kurios padeda žmonėms įeiti į darbo rinką. Ir trečias dalykas, jūs kalbėjote apie moterų darbą, tai yra E, dalykas, kuris mums kelia didelį susirūpinimą. E, pranešimas apie e, krizės poveikį moteriams rodo, kad moteris atitolo nuo darbo rinkos, jos išeina iš darbo rinkos, nes turi rūpintis vaikais, kitais. Taigi noriu paklausti, ar jūs būtumėte pasirengę kalbėti apie įgūdžius, E, įgūdžių atnauinimą, taip pat ar jūs esate pasirengę siekti, kad moterų kompetencijos įgūdžiai būtų pripažįstami, kad jos galėtų grįžti į darbo rinką. Ačiū, pirmininkė, ačiū, kad sutikite man galimybę užduoti tos klausimus e, pirmininkaujančiai Maltai. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Jongerijus. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ministrams už tai, kad atvyko ir kad taip išdėstė tokias aiškias pozicijas. Aš iš esmės norėčiau pratesti pastabas, kurias jau išsakė kolegės. Viena iš pastabų, e, kurią pateikė ponė Moran Šartie, buvo susijusi su įgyvendinimo direktyva. Mes e, rengėme pranešimą dėl e, komandiruotų darbuotojų direktyvos ir mes prieš metus nusintėme laišką pirmininkavusiai Slovakijai, prašėme Slovakijos paspartinti įgyvendinimo direktyvos nuostatų perkelimą. Na, žinoma, mes ir jums galime parašyti laišką, bet gal pasinaudokime šiuo susitikimu ir imkime darbo. Vienas Dažnai apie komandiruotų darbuotojų direktyvą yra sakoma, kad nereikia naujų taisyklių, tiesiog reikia įgyvendinti sen, senas taisyklės. Ir dažnai tos patai, čia apie tai pasisako tos pačios valstybės narės, e, kurios e, neperkelia direktyvos nuostatų į savo nacionalinę teisę, nors perkelimo terminas buvo 2014 metai. Tai gal galėtumėte pakomentuoti. Kitas klausimas, kurį minėjo kolegė Helga Stevens – Tai yra komandiravimo verslo modelis ir socialinio draudimo įmokų mokėjimas. Jūs turbūt žinote, kad komisija buvo patvirtinusi darbo jėgos judumo paketą. Iš pradžių tai buvo vienas paketas, vėliau mums e, paprašius nebuvo laukiama, kol bus patvirtinta komandiravimo direktyva, vėliau buvo pateikti pasiūlymai dėl socialinio draudimo įmokų, bet kolegės šalyje, Belgijoje ir mano šalyje, Niderlanduose vyksta diskusijos dėl nesažiningos konkurencijos, kadangi nėra kurie atsiranda dėl to, kad nemokamos tinkamos socialinio draudimo įmokos. Taigi šios diskusijos labai svarbios. Ir dar vienas dalykas, čia kalbėsiu gal netaip mandagiai. Kaip bus su trilogu dėl direktyvos, darbuotojų komandiravimo direktyvos. Aš labai tikiuosi, kad pirmininkaujantį Maltą paspartins darbą EPSCO taryboje ir man taip pat labai būtų įdomu pamatyti dokumentą skirtą neformaliai darbo grupiai. Galbūt tame dokumente rasime vertingos informacijos. Ačiū. Uh, to to mm, of, uh... Ačiū. E, paprašysiu jūsų atsakyti į šios klausimus, kurie yra tikrai svarbus mūsų komitete ir kurie mūsų komitete bus aptariami vėliau. Tačiau prašau kalbėti trumpai, nes turime dar septynis e, klausimus. Prašom. Aš pakomentuosiu tas labai vertingas pastabas, kurias e, išsakė ponė E, Šartie. Na, aš esu švietimo ir užimtumo reikalų ministras ir dalyvauju abiejų sričių ministrų tarybos posėdžiuose. Aš manau, kad mes esame vienintelė tokia valstybė ir manau, kad ankstesnė administracija labai gerai pasielgė, pabandžiusi apjungti švietimo ir užimtumo sritis. Na, manau, kad vienintelis būdas eiti pirmin yra sukurti tokią sistemą, kurioje verslo organizacijos ir aukštojo mokslo institucijos e, dirbtų iš vien, dirbtų iš vien visais etapais. Pavyzdžiui, absolventų e, pažangos siekimo sistema, kurią mes esame sukūrę švietimo srityje yra geras dalykas. Mes klausėme absolventų, ar jie susirado darbą, arba kodėl jie nesusirado darbo. Mm, tai yra svarbus dalykai. Viena vertus turime darbo vietų, kurios lieka tuščios, nes neturime žmonių su reikiamais įgūdžiais. Kita vertus, turime aukštojo mokslo įstaigas, kurios siūlo programas, kurios visiškai nėra aktualios dabartinėme pasaulyje. Ir kai kurie švietimo srities atstovai sako, leiskite mums ir toliau dar, dirbti mūsų darbą, nes mes ži geriausiai žinome, kaip mokyti. Ir jie visiškai neprisima atsakomybės už įdarbinimo galimybės. Ir mes siūlome šios ryties pakeitimų. Mes taip pat manome, kad tikrai yra daugiau galimybių valstybėse narėse įgyvendinti pameistrystės ir stažuočių programas. Žinau, kad tai yra valstybių narių kompetencija, bet reiktų siekti, kad vidurinės, vidurinė moks, mok, vidurinės mokyklos, aukšto moklo institucijos ir verslo organizacijos turėtų dirbtų iš vien. Malta jau tai daro ir esame pasiekę gerų rezultatų. Taip pat turime siekti, kad dėstytojai ir mokytojai geriau susipažintų su e, darbo pasaulio darbo rinką už e, švietimo institucijų ribų. Svarbu, kad e, turinys mokymo programos neatsiliktų kokiu 30 metų nuo darbo rinkos tendencijų. mes žinome, kad tai, ko išmokstama sudaro, aukšto mokymo institucijose sudaro tik penktadalį to, kas vyksta pasaulyje. Ir pokyčiai vyksta, realūs pokyčiai vyksta daug greičiau nei e, pokyčiai vykstantis e, švietimo įstaigose. Taigi labai svarbu, kad abi šios rytis bendradarbiautų. Dėl įgyvendinimo direktyvos Jūs žinote, kad ne taryba turi raginti valstybės narės perkelti nuostatas. Mes turime leisti komisijai imtis reikiamų veiksmų, patenkančių į jos įgaliojimo sritį. Dėl darbo užmokesčio ir ilgalaikio komandiravimo pirmininkaujantį Maltą organizuos diskusijas kad vėliau nacionaliniu lygiu būtų išvengta politinių ir teisinių problemų. Kaip jau sakiau, mes artimiausių metų pateiksime naują kompromisinį tekstą, kuriame bus apžvelgti visi šie klausimai. Malta savo pirmininkavimo laikotarpiu komandiravimo klausimas nagrinės e, iš visų įmanomų perspektyvų. Galvosime apie komandiravimo direktyvos peržiūrą, reglamento peržiūrą, taip pat galvosime ir apie naują e-paslaugų kortelę. <laughs> really. uh, yes, please, Mr. Farudžia. Ponas Parūdžia. Trumpas pastebėjimas. Man atrodo, kad čia mes trys ministrai tikrai turime spręsti problemas nacionaliniu lygiu dėl moterų dalyvavimo, dėl įgaliųjų įtraukimo ir taip pat e, dėl užimtumo skatimo. Tačiau nepakanka vien tik tai suteikti e, progas. Progomis reikia pasinaudoti. Reikia suteikti paskatų žmonėms e, pasinaudoti tomis progomis. Galima kurti įvairių paskatų ne tik sudarant finansinius e, skatinimo instrumentus, bet taip pat reikia ir e, kalbėti apie šeimų skatinimo priemonės, apie vaikų priežiūros e, išmokas, taip pat apie kreditų suteikimą moterims, tai yra taip pat tų kreditų draudimą nacionaliniu lygiu, kad e, tos moteris išėjusios į pensiją taip pat gautų visą pilną pensiją. Mano šalyje e, gimstamumas e, yra mažas ir e, siekiame įvairiausiais būdais jį paskatinti. Todėl tai tikrai svarbu apie tai kalbėti, bet reikia įrimtis priemonių. Uh, so we... Būkite malonus, dabar užduokite klausimus trumpai, ponas Holiam. Ačiū pirmininkė gerbiama ministrė, gerbiami ministrai. Jūsų pirmininkavimas yra svarbus, bet svarbus kaip ir kiti pirmininkavimai. Tikriausiai ta svarba yra iš mūsų istorinio momento išplaukiantis dalykas. Taigi yra daug iššūkių ir vienas iš svarbiausių jų yra tas, kad mūsų visuomenėje didėja atskirtis, skirtumai ir socialinio tarpininkavimo priemonės tampa neveiksmingos. Būtent tai kelia demokratijai pavojų ir gimsta net e, totalitariniai judėjimai to pagrindu. Mums reikia kalbėti apie Europos naują atstatymą bei kūrimą. Ir tame kūrime įtin svarbus yra e, socialiniai partneriai, socialinis dialogas. Manau, kad jį privalu atnaujinti. Jūs visi kalbėjote apie e, iššūkius, sveikatos apsaugą, saugą, kancerogeninės medžiagas, dualinį mokymasi ir taip toliau, ir taip toliau visose šiuose procesuose būtina įtraukti socialinius partnerius, kurie yra ekonominio proceso dalis. Toks mano klausimas dabar ir būtų. Kokių iniciatyvų jūs ketinate imtis, kad būtų atnaujintas šitas socialinis dialogas? Dėkuoju toliau Mario Lauristin. Labai dėkuoju. Mano pagrindinis klausimas ponui Bartolio. Nes uh, sakyčiau, kad e, būti tuo pat metu švietimo ir užimtumo ministru yra labai įdomus sprendimas. Aš esu iš Estijos. Estija perims pirmininkavimą iš jūsų. Todėl mums labai rūpi testinumo klausimai. Mano klausimas yra dėl to atotrukio tarp įgūdžių ir darbo rinkos poreikių mes matome, kiek daug aukštos kvalifikacijos darbo vietų, kurios yra tuščios, nerandami darbuotojai. Jūs kalbėjote apie mokymąsi visą gyvenimą, puikios deklaracijos, tačiau tos deklaracijos turi turėti turinį. Todėl mano klausimas toks. Pažvelkite į savo patirtį ir pasakykite, kaip jūs suprantate dabar šitą mokymasi visą gyvenimą, koks jo turinys. Uh, Jūs kalbėjote apie mokymus ir panašiai, bet e, ne tai tikriausiai padės užpildyti darbo vietas, nes tai tikriausiai yra na, švietimo ūkdymo sistemos e, keitimas, kuris yra valstybių narių prerogatyva, tai yra subsidiarumas, principas. Kitaip sakant, valstybėms reikia tai spręstis. Vienos labiau, kitos mažiau įsivyščiusios šioje srityje. Ir tas atotrukis ne mažėja, bet ir didėja ne tik tarp pietų ir šiaurės valstybių, bet ir skirtingų regionų. Ką jūs darysite, kad šitas atotrukis sumažėtų? Nes šalyse švietimo srityje yra e, panašių problemų ir kitas įk jos jų pačius įspręsti nebegali. Toliau, Kitas klausimas dėl socialinės anglodos. Norėčiau, e, jūs komentavote socialinių teisių ramsti. Norėčiau, kad jūs pakalbėtumėte apie vaikų skurdą. Kaip kovoti su vaikų skurdu, nes tiesą pasakus, Europoje tai praktiškai labiausiai trikdo. Pana Šulce. Taip, prieš jūs e, tikrai toli siekianti darbo atverkė, jūsų laukia nemažai darbo, o aš norėčiau užduoti konkrečius, tikslius klausimus. Kalbame apie geriausias praktikas. Tai reiškia, kad vieni e, elgesi gerai ir kiti galėtų pasi, iš to pasimokinti. Ar socialinėje srityje yra tokių gerų pavyzdžių, o gal atvirkščiai yra blogų pavyzdžių valstybėse narėse, kuomet e, tam tikros e, užimtumo ar mokymų programos, e, pavyzdžiui, yra neįgyvendinamos, yra lėšos, yra iniciatyvos, bet jaunimo užimtumas yra mažas ir problemos nesprendžiamos. Kitas klausimas dėl komandiruotų darbuotojų. Gal ir per toliai siekiantis bus mano klausimas, bet mane, mane domina 24 darbo valandų riba, kuomet e, teisės e, kompetencija perkeliama iš siunčiančios valstybės į primančią valstybę. Kitas klausimas dėl užmokesčio, darbo užmokesčio. Kaip jūs suprantate užmokesčio savoką, kaip ją apibrieštumėte, kokie, kokios sudėdamosios dalis? Paskutinis komentaras. Jūs perėmėte pirmininkavimą ir privalote, na, spinduliuoti pasitikėjimą savimi. Tačiau e, dėl paskelbtos informacijos tas pasitikėjimas yra mažas. O mums reikia pasitikėjimo Europą, o ta pirmininkaujantį valstybę to pasitikėjimo negali užtikrinti. Ačiū. Esu Europos parlamento pranešėja Europos socialinių teisių ramšiui. Esu iš socialistų frakcijos. Sveikinu atvykusius tris ministrus. Tema yra svarbi, nes laikotarpis yra sudėtingas ir svarbus Europos ateičiai. Manome, kad šitas ramstis gali suvaidinti svarbu vaidmenį atkuriant Europos piliečių pasitikėjimą Europą. užsibrėžėme ryštingus tikslus, ypač mūsų e, ataskaitoje, kurį paremė penkios parlamento frakcijos. Tai yra stiprus demokratinis signalas, kurį siunčiame. Dabar viskas priklausys nuo Europos komisijos e, bei tarybos. Jų laukia yra kamuliukas mums reikia užtikrinti, kad šitas ramstis bus Europos ateities tikslų patvirtinti, kurie bus patvirtinti Romoje dalis. Todėl norime, kad šitie tikslai, tai yra kelionės žemėlapis, kuris bus patvirtintas Romoje, taip pat e, apimtų ir socialinį ramstį. Kitas klausimas dėl konkrečių priemonių. Parlamento ataskaitoje labai konkrečiai kalba apie tokias konkrečias priemonės. Noriu vieną kitą iš jų paminėti. Tai yra, pirmiausia, darbo rinkos pokyčiai ir skaitmeninė revoliucija. Parlamentas kviečia patvirtinti direktyvą dėl darbo sąlygų e, pokyčių. Antra, mes manome, kad visi darbuotojai, nepriklausomai nuo jų darbo vietos, privalo turėti prieigą prie socialinės apsaugos. Ir trečia, mes manome, kad kai kalbame apie vyrų ir moterų lygias galimybės, mums reikia teisės priemonių atnaujinti tėvystės, motinystės, e, atostogų nuostatas. Galiausiai kompetencijos arba įgūdžiai. Visos valstybės turi turėti finansinių išteklių, norint užtikrinti šitas įgūdžių garantijas. Tai bus įtraukta į mūsų daugiametę finansinę programą ir taip pat ES fiskalinių gebėjimų programą, kad būtų numatytis investicijos visose valstybėse narise. Taigi Mano klausimas toks. Ko galima pasiekti EPSCO taryboje, bei kaip ketinate jūs um, tęsti dialogą su ECOFINO taryba? Nes kol kas socialinių ministrų ir finansų ministrų dialogas vyko pakankamai sklandžiai. Dėkuoju. Toliau Sofija Rubeirų. Dėkuoju. Ačiū ministrams už tai, kad jie atvyko į mūsų posėdį, už savo planų pristatymą. Man atrodo, kad mes turime sustiprinti mūsų socialiniai atsakai visas problemas prieš keletą mėnesių. Aš labai prašiau, kad šis susitikimas būtų surinktas su jumis. Labai gaila, kad jis nebuvo surinktas anksčiau, prieš prasidant jūsų pirmininkavimui. Nes e, tas dialogas turėtų na, vykti anksčiau, kad e, į savo programą jūs e, taip pat įtrauktume ir kai kurios parlamento momentus. Jūs pateikėte Europos analizę, jūs minėjote socialinę sąnglaudą kaip ekonominio vystimosi dalį. Sakyčiau, kad reikia viską žvelgti iš kitos pusės. Pradėkime nuo e, žmogiškojo kapitalo ir socialinių e, sąlygų, kurios yra tos ekonominės plėtros pamatas. Klausiausi pono Rolen, pono Šatie. Kai kalbame apie investicijas į žmogiškai kapitalą ir mokymus, tai akivaizdu, kad turime įtraukti socialinius partnerius, tačiau tai sudėtinga pasiekti. Čia jau braunamės į valstybių narių kompetencijos sritį. Tai kaip tai susijęti, kad mūsų Europos lygių atliekamas darbas neprištrato valstybių narių veiklai. Toliau, socialinė dimencija. Taip, EPSCO taryba turėtų būti sustiprinta dviem lygiais. Reikia aiškios darbo atvarkės ir ministrai nurodė įvairias rytis, projektus, direktyvas, teisės aktus, kurie yra nagrinėjami EPSCO taryboje. Ir jūs tą neveiklą, neveikimą pat, pateisinote tuo, kad yra skirtingų nuomonių tarp valstybių narių. Mes parlamente irgi esame iš 28 valstybių narių, iš skirtingų partijų. Parlamentas per pustrečių metų sugebėjo pasiekti bendrą poziciją dėl pamatinių socialinės, e, socialinės plėtros klausimų Europoje. Dėl, pavyzdžiui, motinystės, tėvystės atostogų, dėl uh, vaiko garantijų, dėl komandiruotų darbuotojų ir nematau priežasčių, kodėl taryba negalėtų elgtis taip pat. Kodėl taryba negalėtų imtis tokių pat veiksmų kaip ir parlamentas. Yra juk ir Europos semestras – Ir negalime sakyti, kad giname socialinius reikalus tol, kol Europos semestre nebus tam tikro balanso, pusiausvyros. Tai yra įmanoma tik tai tokiu atveju, kai pagerinsime užimtumo rodiklius. Jie buvo skirti pernai, tas pats bus daroma ir šiemet. Aš esu šešėlinė pranešėja šiam klausimams ir puikiai esu susipažinusi su tais dokumentais. Taigi turime padidinti matomumą ir padaryti taip, kad socialiniai rodikliai, indikatoriai būtų taip tokie pat reikšmingi kaip ir ekonominiai indikatoriai. Taip pat savo komentarų pabaigoje jūs sakėte, kad norite stiprinti Europos pastangas. Na, kad Europos projektas taptų patikimestis, turite išsklaidyti visas abejonės. Ir labai gaila, kad e, čia parlamente jūs arba kitose komitetuose arba tiesiog plenarnėje sesijoje gamta vis tuos pačius klausimus, tačiau jūs e, taip ir neatsikirtote į tuos priekaištus dėl korupcijos. Kaip jūs galite išsklaidyti tas abejonės? Nes e, yra tą pirmininkavimą jūs pradedate tokia liūdna gaida, nors turėtų būti atvirkščiai. Ačiū, dabar aš jau turiu baigti klausimų raundą. Ir taip turėjome daug laiko, jau apie daug ką kalbėjome, o dabar dar žodis ministrams, atsakykite, ką galite atsakyti dėl komandiruotų darbuotojų, socialinių teisių ramščio, bet štai nemažai e, klausimų buvo apie šio komiteto darbo atvarkę, bet kaip ten bebūtų, jūs patys pasirinkite, į kurius klausimus galite atsakyti. Aš pakalbėsiu apie pasikartojantį klausimą. Koks santykis tarp E, gebėjimų tobulinimo ir vaikų skurdo, o taip pat apie, pakalbėsiu apie Europos patikimumą. Mes manome, kad ekonominis augimas ir socialinė teisė turi eiti kartu. Tai turi būti atspindėta e, kelių žemėlapyje, kuomet mes švesime 60 metų Europos e, kūrimo jubiliejų Romoje. Tos deklaracijos turi būti perkeltos į realią politiką. Ir ES tiesiog e, svarbu suderinti ekonominę, socialinę ir finansinę politiką. Europa turi taip pat kalbėti apie biudžetą, fiskalinį konsolidavimą ir taip pat turi kalbėti apie socialinius klausimus. Diskursas turi būti vienodas, politikos turi būti derinamos. Tai žinoma, tas pats pasakytina ir apie valstybių narių lygį. Pavyzdžiui, vaikų a, skurdas. Švietimas negali išspręsti šios problemos savaime. Kaip skurdai gyvenantis vaikas, kuris negali e, lankyti mokyklos, e, pakeis situaciją. Pirmiausia, žinoma, jam yra prioritetiniai dalykai, kaip pramesti. 70 procentų vaikų e, rezultatų e, priklauso nuo, mokyklose priklauso nuo socialinės tikrovės. 30 procentų tik tai nuo mokymosi kokybės. Ir vienas iš e, svarbių aspektų yra negi, panaikinti tą skurdą. Kaip išspręsti tą problemą? Žinoma, reikia paskirti, teisingai paskirstinti lėšas, perduoti, e, paremti tas e, skurstančias šeimas, e, vaikus. Ir žinome, kad bent 25 milijonai vaikų ES gyvena skurde arba šalia skurdo ribos. Kaip mes galime kalbėti apie socialinį teisingumą, jeigu vaikai negali tikėtis geresnio gyvenimo? Arba a, vaiko priežiūra ir švietimas. Žinome, vaikams emociniam ir protiniam vystimusi labai svarbios pirmosios, pirmasis tūkstantis gyvenimo dienų tai yra svarbi ankstyvojo žmogaus vystimosi stadija. Svarbu užtikrinti tą vaiko priežiūrą. Nors švietimas, pradinis švietimas ir vidurinis švietimas yra valstybių narių kompetencija, mes turime užtikrinti, kad tai, kas vyksta mokyklose, būtų prižiūrima ir dėl to būtų diskutuojama su pilietinė visuomenė ir verslo organizacijomis. Tai, kas vyksta mokyklose, yra svarbu. E, apeliavimas į švietimo institucijas nepa, nepagerins švietimo kokybės. Turime taip pat bendradarbiauti ir su aukšto mokslo institucijomis, kad būtų bendromis pajėgomis ieškoma sprendimų. Kai kuriuom šalim sekasi geriau, galime iš jų pasimokinti, galime mokintis vieni iš kitų. E, toliau įgūdžių tobulinimas ir mokymasis visą gyvenimą. Kol nebus investuojama į kompetencijų tobulinimą, nieko nebus. Yra šalis, kurios pasirengusios investuoti į savo piliečius, kad jie galėtų mokintis visą gyvenimą. Mes e, vis dar kalbame apie e, kapitalo investicijas, apie investicijas į kelius, oro uostus ir panašiai, bet yra kitas svarbus dalykas. Tai yra ta įgūdžių infrastruktūra, kompetencijos. Jeigu nėra uh, E, programinės įrangos nebus ir e, neveiks ir kompiuteriai. Tai kai kalbama apie stabilumą ir augimo, stabilumo ir augimo paktą, tai žinoma, jisai gal dar ir reikšmingas, bet jį turėtume peržiūrėti. Tai štai, kai jeigu investuojame į savo piliečius, mus pralenks kiti pasaulio regionai ir Europa susidurs su problemomis. Dėl socialinio dialogo mes ir toliau pasisakysime už jo e, plėtojimą. Tai labai svarbu, norint užsitikrinti rezultatus ir ne tik prof... sveikatos e, profesinės ir saugos srityje, sveikatos darbe. Diskusijos turi tęstis toliau, tai yra prioritetas mums. Mes sieksime ir toliau dirbti, kad būtų galima užkirsti kelią rizikai, e, sumažinti pavojų sąlyčio su kancerogeninėmis medžiagomis, kancerogeninėmis medžiagos ir mes esame pasirengę pradėti dėrybą su Europos parlamentu Mm, po to, kai jis patvirtins savo poziciją, mes tikimės, kad vyks konstruktyvios darybos, kad e, galiausiai būtų galima patvirtinti susitarimą ir kad tai būtų padaryta kaip galima greičiau. Toks bus mūsų tikslas. Mes kaip galima anksčiau norėtume užtikrinti, kad darbo sąlygos bus pagerintos Europos Sąjungoje. E, taryba e, pasveikino e, antrą pasiūlymą, kurį pateikė komisija sausio mėnesį dėl mutagenių ir kancerogenių medžiagų. Ir sieksime, kad iki mūsų pirmininkavimo pabaigos būtų pasiektas turimas taryboje. Dėl ilgalaikio komandiravimo. Diskusijos taryboje e, pirmiausia sustelkė ties 24 mėnesių riba kol kas tiesiogiai e, nesprendžiamas šis klausimas. Mes ieškome rasti teisiškai pagrystą skaidrų būdą dirbti toliau, kaip daryti, pavyzdžiui, skirtumą tarp trumpalaikio ir ilgalaikio komandiravimo. Ir kai dėrybos bus pakankamai pažengusios, mes tuomet pagalvosime, ar galima spręsti tą 24 mėnesių klausimą. Ir mes šiaip e, sieksime toliau klausytis nuomonių, e, tęsti diskusijas, norime sužinoti, kokių yra prieštaravimų ir bandysime ieškoti kompromiso. Dėkuoju. Ar dar kas nors nori pasakyti, atsiprašau, prašom. Aš pirmasis ir paskutinis pasakysiu. Norėčiau padėkoti jūsų komitetui ir visiems parlamento nariams, kurie atvyko į šį posėdį. Taip pat dėkoju užimnumo komiteto nariams, kurie lankėsi Maltoje prieš keletą savaičių. Mes e, gilinomės į Maltos situaciją tuo metu ir labai išsamei paaiškinome apie tai, ką e, daro Malta socialinėme užimtumo e, sektoriuose. Taip pat kalbėjom apie vaikų skurdą. Aiškiname, kaip Malta bando spręsti šią problemą. Vaikų skurdas e, sumažėjo nuo to laiko, kai pradėjo dirbti mano mūsų vyriausybė ir galime teigiamai vertinti iniciatyvas, kurių ėmėmės, kadangi jos jau duoda būtinų rezultatų. Vienas iš neformalių susitikimų vyks dėl uh, principo Making Work Pay, kad e, už darbą būtų deramai atlyginama, taip pat dėl e, asmenų e, su negale, moterų desnio darbiavimo, socialinių iniciatyvų. Kalbėsime apie tai, kaip galima investuoti į ateitį, kaip reikia siekti sumažinti priklausomybę žmonių nuo socialinių išmokų. Tai yra uh, svarbiausios neformalaus susitikimo, kuris vadinasi Making Work Pay klausimų. Ir reikia kalbėti apie vaikus, bet tik ne apie juos, apie šeimas ir vyresnius žmonės, galvoti, tai kaip jiems padėti. Mes, e, kaip Europa, turime ieškoti išeičių, aktyviai turime e, skleisti pažangė praktika ir mes tikime socialinę Europą. Ir e, mūsų politiniai įsitikinimai e, leidžia mums dar labiau pasitikėti žmonėmis. Vaigdamas dar noriu pasakyti, jog Malta pirmininkaujanti sieks tiesiogiai spręsti aktualiausias žmonėms problemas, nes mes tikime žmonėmis ir tikime, kad turime uh, būti aktyvus, kaip galima geriau pasitarnaudami Europos žmonių interesams. Ačiū. Just a big, big thank you. Labai nuoširdžiai dėkuoju. Visiems ačiū. Ačiū, kad atvykote pas mus, atsakėte į sudėtingus klausimus, išklausime jūsų atsakymų ir tai reiškia, kad tikrai turime daug vilčių dėl jūsų, kaip pirmininkaujančios šalies. Pirmiausia, dėl tų klausimų, kuriais užsieima mūsų komitetas. Noriu pasakyti, kad jums išvykus dviejų e, partijų atstovės kalbės, kurios e, rengia pranešimą dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos. Mes pradėsime kalbėti apie tai išsamei, nors jau minėjome šį klausimą bendradami su jumis, bet dabar jau gilinsimės konkrečiai į šį klausimą. Dar noriu pasakyti, kad galima klausti bet kokių klausimų, tačiau mes turime pirmiausiai galvoti apie tai, kas svarbiausia mūsų komitetui. Nes esu tikra, kad kiti komitetai nesirūpins tais dalykais, kurie mums aktualūs. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs tiek daug laiko praleidote su mumis ir linkiu jums sėkmės pirmininkavimo metu. Dėkuoju.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 Please, Mr. Casa has asked for the floor. Yes, Madam Chair. Ponas Kaza nori pasakyti. Gerbam pirmininkė. Aš nedažnai kritikuoju pirmininkus, bet šiandieną dėja turiu tą padaryti. Aš kaip ir kiti Europos parlamento nariai turime teisę teikti klausimus, kokie e, mūsų nuomonė yra e, derami jūs, pirmininkė, turite elgtis ne kaip socialistė pirmininkė, bet kaip neutrali pirmininkė. Ir aš labai apgailestauju dėl to, kad turėjau tai pasakyti. Tačiau tikrai aš esu nusivylęs dėl to, kad jūs tarsi elgėtės šališkai. Mes esame laisvi, parlamentas turi teisę klausti bet kokio klausimo. Ir labai uh, apmaudu, kad jūs pakenkėte diskusijai šiandieną ir tik tai e, galiausiai jūs pasakė, pabaigoje pasakėte, kad leidote klausti e, kolegų klausimų, kokių jie norėjo. Ir e, vis tai tai nėra tiesa ir aš norėjau, kad tai būtų užfiksuota šios dienos posėdžio protokole. Pone Kasa, aš sakiau ne tik pabaigoje, bet ir anksčiau. Du kart pakartojau, kad kiekvieną klausimą mes e, priimame, galima klausti bet ko, tačiau e, reikia suprasti, kad mūsų klausimų kiti komitetai nenagrinės ir mes e, norime skirti daug laiko, kad mums aktualiausi komitetui aktualiausi klausimai būtų nagrinėmi šiame komitete. Aš nenorėjau užkirsti kelio niekam pateikti klausimą, bet norėjau, kad būtų daugiausiai dėmesio skiriama e, diskusijoms apie Maltos planus. Yra e, daug valstybių narių, yra mūsų darbo tvarkė labai svarbi, jūs aišku galite sakyti viską, ką norite šiame komitete, taip pat kritikuoti pirmininkus, tačiau uh, nesutinku e, su tuo, kaip jūs ką tik tai apibūdinote e, tai, kas įvyko. Aš sakiau, kad mes turime e, kovoti už mūsų komiteto darbo tvarkę ir nieko daugiau nenorėjau pasakyti. Aš žinau, kad kiti, manau, kad kiti komitetai paklaus griežtų klausimų pirmininkaujančios Maltos, o mes norėjome išgirsti atsakymus, dar kartą sakau bet nesipykime, išlikime. E, nesipykime, bendraukime ir dabar perkime prie 27 darbų tvarkės klausimo. E, pirmininkė, e, dėl kalbėjimo laiko. Kolega kuris pateikė klausimą Maltai, kalbėjo keturias su pusė minutės ir kitiems e, kolegoms neberiko laiko paklausti. Taip, neturime laiko, kiek norime, nes ministrai turėjo eiti kitą posėdį, bet tačiau norėjau jūsų paprašyti kitą kartą priboti kalbėjimo laiką vieną, dviem minutėm, kad kitiems kolegoms taip pat liktų laiko paklausti. Taip, jūs e, teisi dukla, e, kolegos negalėjo paklausti. Bet problema yra bendra. Mes neklausėme, o kalbame, kai suteikiamas mums žodis. Aš negaliu sustabdyti, nutraukti žmonių per vidurį jų pasisakymo. Gal turėčiau būti griežtesnė. Kartais tai yra įmanoma, kartais ne, viskas yra ganėtinai sudėtinga. Šį kartą e, viskas nekai baigėsi, nes du kolegos negalėjo paklausti. Mes turėtume elgtis galbūt labiau disciplinuotai. Mes e, esame išrinkti politikai, e, esame patyrę, žinome, kokios yra taisyklės ir mes vagėme laiką iš kitų, kalbėdami per nelik ilgai. Dabar aš jau kalbėjau per nelik ilgai ir Iškart suteiksiu žodį Elizabeth Moran Šartie ir Anies Jongerijos, kurios paaiškins mums, kaip nori dirbti toliau ir pasakys svarbiausius dalykus, taip pat kiti galės e, kolegos pasisakyti. Ačiū pirmininkė, tema yra neišlengvųjų ir mes pasirinkome pristatyti šį klausimą taip, kartu drauge, kartu su Jungerijus. Norime parodyti, kaip mes dirbame. Mes esame dviejų politinių frakcijų bendra pranešėjos ir pasidalinome darbą per pus. Kartu su Agnes norėjau parodyti, kad dirbome iš vien. Ir mes kalbėsime pakaitomis. Tai yra mūsų bendras darbas ir dėl to klausimą pristatysime irgi kartu pakaitomis. Kitas dalykas, kurį noriu pabrėžti. Mes išplatiname visą informaciją visiems šešėlėms pranešėjams, kurie dirba su savo frakcijomis. Ir manau, kad e, kartu su Agnes mes galime padėkoti visoms e, frakcijoms ir ypač šešėlėms pranešėjams, kurie taip įsipareigojo dirbo prie šios temos. Ir pirmininkaujant Maltai tikrai dar kartą įsitikinome, kad visose šalyse yra kalbama šio klausimu. Štai koks tas kontekstas. Mūsų tikslas buvo parengti subalansuotą tekstą. Norėjome, kad baigtųsi nesažininga konkurencija tarp įmonių, socialinis dempingas ir kad liautųsi šitą socialinis atotrukis Europoje. Štai ką ko mes siekiame. Abi mes esame pakankamai atviras, norime įsiklausyti į kiekvienos frakcijos išsakysimas mintis, siūlymus. Akivaizdu, kad tai yra tik tai dar vienas papildomas etapas mūsų darbe, bet dėl vieno mes tikrai sutarėme. Mes esame pasiryžusios užbaigti darbą, parengti tekstą, kaip ir kolegė Sloveska sugebėjo 2014 metų reglamentą parengti ir uh, atverti kelią, spręsti visas problemas, kurios uh, tiek daug kliučių sudaro valstybėms narėms. O dabar žodis Agnės, kuri pristatys teisinį pagrindą. Dėkuoju, dėkuoju pirmininkė. Ačiū, kad e, įsigilinote šį klausimą, kuris man labai artimas ir e, mums visiems labai e, artimas. Uh, Tai yra susijęs su Europos projektu ir reikia mums sėkmingai siekti dirbti ir užsitikrinti subalansuotą poziciją. Noriu pasakyti, kad labai e, džiaugiuosi bendarbiavimu, kad mes kartu su Elizabet Moran Šartie sugebėjome bendrai dirbti. Taip pat dėkuoju visiems šešėliniams pranešėjams. Aš esu įsitikinusi, kad mes sėkmingai galėsime uh, dirbti tik tuo met, jeigu būsime atviri, jeigu e, ieškosime subalansuoto sprendimo. Ir jeigu parengsime tokį pasiūlymą, kuriam pritartų dauguma Europos parlamento narių. Nes diskusijos šiandieną parodė, kad e, diskusijos taryba palengvėtų, jeigu Europos parlamentas pateiktų aišku pasiūlymą. E, reaguodamas į e, komiteto pasiūlymus. Mes dirbame kartu ir e, kai dirbame kartu, reikia ieškoti kompromisų. Kartais norima dirbti nepriklausomai, bet jeigu kartu dirbi su kitais, tai reikia sutarimo, kompromisu. Ir šiaip aš labai didžiuojuosi tuo tekstu, kurį mes jums teikėme šiandieną. Elizabet, taip pat jau sakiau, kad aš e, pasiūlysiu vėliau tam tikrų pakeitimų, kurie pagerintų e, turinį, tačiau man tekstas tikrai kelia pasitenkinimą. Mes įgyvename savo pažadus dėl socialinės Europos, dėl deramo darbo, sąžininkos konkurencijos, e, mes e, nesumenkinsime standartų, kurie tik dar daugiau atneštų nesaugumo ar nusivylimą Europos projektais. Atėjo laikas sukurti, užtikrinti, kad Europa būtų sažiningesnė, geresnė, teisingesnė ir dabar mes kaip tik galime kalbėti apie sąžininką konkurenciją e, visiems ES darbuotojams. Dabar norėčiau pristatyti pirmąją turinio dalį, pasiūlymo dalį. E, Turinys ir pirmasis dalykas yra teisinė bazė. Siūloma ją praplėsti, e, taikyti ne tik vidaus rinką reglamentuojančius straipsnius, bet taip pat ir 151 ir 153 e, sutarties straipsnius Jie e, susijęs su pagrindinėmis socialinėmis teisėmis ir darbo sąlygų pagerinimu. Galvojant apie teiseną praeitįje, pirmiausia buvo galvojama apie darbuotojų teisų tvirtinimą, netiek daug apie um, užimtumo sąlygas. Dabar reikia galvoti apie abu elementus e, - sąžininką konkurenciją ir e, sąlygų darbo pagerinimą. Elizabet, dabar norėsiu pakalbėti apie vieną klausimą, dėl kurio mes nesutarėme. Mes sutarėme dėl ilgalaikio komandiravimo ir e, dėl to su jumis prasidė, turi prasidėti diskusija. Reikia pakalbėti apie tai, koks turėtų būti, kokia trukmė turėtų būti sutarties komandiruojamo darbuotojo iki to, kai pradeda galioti primančios šalies teisės. Kaip žinote, komisija siūlo 24 mėnesius e, E, kadangi tai yra nurodyta socialinės apsaugos reglamente toks laikotarpis. Mes e, dirbome atskirai, žiūrėjome į tai, kas vyksta įvairiuose valstybės narėse, įvairiuose sektoriuose, kaip e, yra dėl skirtingų profesijų ir mes pamatėme, kad tie sektoriai, kuriuos žiūrėjome, darbas E, parodo, kad yra labai nevienodos darbo sutartys. Pavyzdžiui, e, statybos sektorėje 44 dienos yra e, sutarties trukmė ir kai kurios įmonės komandiruoja darbuotojus iš vienos įmonės į kitą. Vakar kažkas kalbėjo apie penkerius metus. Taigi, yra labai sudėtinga be jūsų nuomonių, be e, bendrų diskusijų e, patvirtinti kokią e, nors poziciją, kuri tiktų visiems. Būtent dėl tos priežasties mes neapsiribuojame komisijos pasiūlymų dėl 24 mėnesių, nes Taip, suprantame, kad yra socialinės apsaugos e, sistemų koordinavimo reglamentas ir mes pateikėme pasiūlymą atitinkamą pakeitimą ir dėl to e, mes sutarėme būtent, kad e, negalima pabloginti darbo sąlygų tuo metu, kai pereinama nuo nacionalinės teisės siunčiančios šalies į priimančios šalies teisę. Taigi, dėl kolektyvinių sutarčių, Anies, e, kartais e, nuomonės tampa, kartais e, skiriasi. Elizabeth žino, kad aš e, galvoju apie trukmę e, daugiausiai, nes mano nuomonė 24 mėnesiai yra pernelik ilgas laikotarpis ir man atrodo, kad aš turiu pasiūlymą dėl pusmečio maksimalios trukmės. Ir e, susitikau su ekonomikos socialinių reikalų komiteto atstovais IMKO, nuomonė taip pat kalbam apie šešis mėnesius, tačiau Apie tai galima bus padiskutuoti ateityje. Ir mes sieksime, kad komitetas pareikštų nuomonę dėl to. O dėl kolektyvinių starčių. Ir atlygio turinio. Mums e, tinka komisijos pasiūlymas E, kur kalbama per, apie perimą nuo minimalaus atlygio lygio prie atlygio. Ir taip pat e, kalbama apie kolektyvinės sutartis. Mūsų pakeitimas siūlo įtraukti visus dėsnius atstovus į kolektyvinės sutartis ir tai bus atspirties taškas. komandiruojamiems darbuotojams. E, vis e, mažiau taikomos e, bendros, bendrai taikomos kolektyvinės sutartys. Taip pat yra skirtingai nustatomas ir darbo užmokestis, galioja skirtingos sistemos. Taigi aš manau, kad mums reikėtų geriau suformuluoti nuostatas, dėl to, kokios sutart, kolektyvinės sutartys turi būti taikomos komandiruotėms darbuotojams. Ir be to reikėtų labai aiškiai pasakyti, kad būtent valstybės narės turi spręsti, kaip jos tvarko savo darbo užmokesčio e, nustatymo sistemą. Čia tikrai Bruselis nenori perimti valstybių narių kompetencijų. Bus dirbama su nacionalinėmis sistemomis. Turiu galvoje darbo užmokesčio nustatymą ir kolektyvinės dėrybas. Dėl darbo užmokesčio. Mes norėjome labai aiškiai pasisakyti dėl to, ką siūlė komisija. Jūs žinote, kad yra kalbama apie darbo užmokestį, nekalbama apie minimalų darbo užmokestį. Ir šis skirtumas yra labai svarbus. Minimalus darbo užmokestis gali būti didinamas, mokant tam, tikras, tam tikrus priedus, pavyzdžiui, e, atostoginius ir tam tikras kitas išmokas. Ir yra labai svarbu užtikrinti, kad būtų išsaugota ta darbo užmokesčio samprata, savoka su visais elementais, kokie galioja prie, priimančio valstybė narė. Ir kai kurie kolegos, pažiūrėjau, Danuta minėjo, kad kai kurios valstybės narės, kurios siunčia komandiruojamus darbuotojus gali įtraukti tam tikrus elementus į darbo užmokestį. Ir labai svarbu, kad ta papildoma darbo užmokesčio dalis, tie priedai nebūtų mokami du kartus. Ir mes stengiamės tai suformuluoti stengiamės pasakyti, kad netu, neturi būti dvigubo užmokesčio. Ir mes labai mm, stengiamės atsižvelgti į tai, kad darbo užmokesčio apibrėžimas yra visiška valstybių narių kompetencija. Taip, e, pratesiu tą, tą mintį. Elizabet jau minėjo, kad e, diskutuodami mes, diskutuodamos mes tengiamės užtikrinti, kad e, žmonės dirbantis drauge būtų laikomi lygiaverčiais kolegomis. Tačiau kartais mūsų klausia, o kaip bus, jeigu jūs iš didelio darbo užmokesčio šalies esate komandiruojamas į mažo užmokesčio e, šalį? Ar vienodas darbo užmokestis reikš darbo užmokesčio sumažinimą šiuo atveju. Taigi tikrai labai svarbu labai aiškiai pasakyti, kas yra darbo užmokestis. Ir manau, kad ateityje dar vyks diskusijos dėl kelionės išlaidų, nes kyla problemų, kai žmonėms iš darbo užmokesčio yra išskaičiuojamos didelės sumos už kelionę ir apgyvendinimą. Mes turėtume labai aiškiai pasakyti, kad darbuotojų komandiravimo direktyvos tikslas yra viena vertus užtikrinti sąžiningą konkurenciją paslaugų srityje, bet dėl to neturi nukentėti darbuotojų apsauga. Be to, lab, labai aišku, kad siekiant darbuotojų apsaugos turi būti taikomos palankiausios apsaugos sąlygos. Ir tais atvejais, kai darbuotojas yra komandiruojamas iš didelio darbo užmokesčio šalies į mažo darbo užmokesčio šalies, nėra jokių priežasčių mažinti to darbuotojo darbo užmokestį. Taip būtų įgyvendinti abu šios direktyvos tikslai - tai yra sąžininga konkurencija ir išnaudojimo nebuvimas. Taip ir baigdama šį pristatymą, pakalbėsiu apie laikinųjų agentūrų darbuotojų komandiravimą. Buvo pasakyta, kad reikia užtikrinti vienodas sąlygas komandiruotėms laikiniems darbuotojams ir vietos laikiniems darbuotojams. Ir antras dalykas, kurį norėčiau pridurti, yra tas, kad mes norime kovoti su pakartotiniu komandiravimu per laikino įdarbinimo agentūras. Jeigu laikino įdarbinimo agentūra komantiruoja darbuotoje kitą šalį ir į kitos valstybės įmonę arba jeigu komandiruojamas darbuotojas toje pačioje šalyje, iš to šalies į dar kitą, E, nes iš tikrųjų juk e, e, agentūros gali siūsti darbuotojus iš vienos valstybės į kitą ir susidaro tokia grandinė. Visais atvejais turi būti taikoma pri, priimančios, pri, taikomos priimančios valstybės sąlygos. Taigi tiek manau, kad mes apžvelgėme viską, apžvelgėme ir dabar esame pasirengę išklausyti kolegų reakcijų. Thank you. Um, you... Ačiū. Ar jūs norite dar pasi, pasisakyti, ar... Ne, mes tiesiog siekiame parengti subalansuotą pranešimą, norime visus įtraukti į šio naujas, naujo teisės akto rengimą. Dabar norėtume išklausyti ir šešėlinių pranešėjų, ir įvairių frakcijų atstovų. Pagalvokime, kaip parengti subalansuotą daugumos poziciją. Ačiū. Kalbėtojų sąraše turime 17 žmonių, o mūsų posėdis greit baigsis. Na, šis darbo tvarkės punktas, kitas darbo tvarkės punktas yra numatytas 11.30, taigi aš tiesiog suteiksiu jums dar žodį po porą minučių, o tuos visus užsirašiusius kalbėti išklausysime per kitą posėdį. Arba aš visiems suteiksiu po vieną minutę, o kitą darbo tvarkės punktą pradėsime šiek tiek vėliau. Gerai, pradėsime nuo KR frakcijos. Pirmininkė, komandiruotų darbuotojų direktyva yra labai sudėtinga ir vienos minutės nepakaks, kad galėčiau aptarti visus aspektus. Na, akivaizdu, kad mums reikia įsigilinti kiekvieną šios direktyvos elementą. Jūs siūlote diskutuoti per kitą posėdį arba pratesti diskusiją per kitą posėdį. Aš siūlau skirti po tris minutės kiekvienam kalbėtojui, tada galėsime pasakyti tai, ką norime. Nes kai laiko per mažai, e, negalime pateikti visos informacijos. Taigi aš pasisakau už diskusijos nukelimą į kitą posėdį. Aš labai tikiuosi, kad e, koordinatoriai pasistengs pateikti gerą kompromisą. Ir galbūt remdamėsi kompromisu galėsime dirbti. Okay, now, we'll so that... Gerai, galime dabar pradėti nuo pasisakymų po dvi minutės, o tada grįšime prie tos temos, pagalvosime per kokį posėdį uh, galėtume apie tai plačiau padiskutuoti. Aš visiškai Jums pritariu, tai yra labai svarbus dosie, negalime jo nagrinėti skubotai. Bet pradėkime dabar, suteiksiu po dvi minutės kalbėtojams. Pone Kasa. Pirmininkė, kyla problemų čia. Nanuta sakė, kad reikėtų kiekvienam skirti po tris minutės. Tik per tris minutės bus įmanoma išdėstyti visą nuomonę. Mes, socialistai ir Danuta man pritarė, galbūt ir koordinatoriai pritars, reiktų jų išklausyti. Manau, kad reikėtų atsižvelgti į šį pasiūlymą ir šiandien apskritai nepradėti diskutuoti, nes laiko per mažai. Dviejų minučių nepakanka. Paprašykime, paklauskime ne kitų koordinatorių, ar jie pritar šiam pasiūlymui ar ne. Pirmininkė. Manau, kad tai būtų gera mintis. Ir turėtume diskusiją renkti kitą kartą. Gal pranešėjos galėtų pasakyti, ar joms tinka, kad šiandien išklausytume šešėlinių pranešėjų. Na, aš norėčiau, kad visa diskusija vyktų vienu, per vieną kartą. Na, žinoma, mes norime, kad e, dis, vyktų visa diskusija, bet čia nepavyks to padaryti, taigi reiktų ją, reiks tada ją dalinti į dalis. Na, pasistengime rasti praktinį sprendimą. Ar jums tiktų vasario 16 diena? Ar būtų galima Na, šiandien pradėsime diskusiją. Jūta? Aš manau, kad turint galvoje, jog tema tokia svarbi, diskusiją šiame komitete reikėtų surenkti prieš pakeitimų teikimo terminą. Diskusijos, ankstesnės diskusijos parodė, kaip svarbu pasikeisti nuomonėmis šiuo klausimu, kad galėtume parengti gerą dokumentą, kuriam pritartų visi. Turime pagalvoti, kaip įterpti šį, šį klausimą į mūsų numatytą darbų tvarkaraštį. Tai yra vienas svarbiausių klausimų, kuriuos aptarėme šioje kad, kadencijoje. Taigi mes arba turime atidėti kitus klausimus, arba e, numatyti kitą laiką ir reikia diskutuoti arba dabar, arba kažkada kitą kartą. Ar vasario šešta diena būtų tinkamesnė? Pone Jaslovėcka ir pone Moranšartie, paprašėte žodžio, taip? Taip, pirmininkė, aš e, visiškai pritariu, kad reikia renkti tinkamas diskusijas šią nepaprastai svarbę temą, nes visos frakcijos čia turi ką pasakyti. Ir Agnes, ir aš norime išklausyti visų frakcijų atstovų. Ir todėl norėčiau, kad mes šias diskusijas atidėtume, kad turėtume pakankamai laiko. Bet mūsų komiteto uh, sekretariatas galbūt tada turėtų pakeisti pakeitimų teikimo terminą. Nes e, šie dalykai susiję. Jeigu mes rengiame išsame diskusiją, tai galbūt mums prireiks dar vienos savaitės, kad būtų galima pateikti pakeitimus. Ir tai reiškia, kad tada būsime jau tinkamai padirbėję. Thank you. Yes, uh, well, uh, uh we'll give uh, uh, the secretariat. Gerai, suteiksime galimybę sekretoriatui pateikti naują tvarkaraštį. Pasižiūrėsime, kaip dirbti toliau, nes kaip jūs ir sakėte, tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Nenorėjau kritikuoti uh, pirmininkaujančios Maltos e, dėl to, ką ji daro Maltoje, bet man atrodo, kad šią temą Malta nelabai plačiai pasisakė, daugiau kalbėjo apie visą gyvenimą trunkantį mokymasi. Na, mes turbūt būsime vieninteliai, kurie norėsime tiek daug dėmesio skirti šiam klausimui. Taigi, jeigu jums tinka, mes dabar įgaliojame sekretorijatą rasti laiką ir vietą, kada galėtume padiskutuoti. Ir dabar yra lygiai 11.30. Tai reiškia, kad e, šiam klausimui numatytas diskusijų laikas baigėsi. Dabar pakviesime e, tuos asmenis, kurie dalyvaus diskusijose dėl kito punkto. Taigi, vasario šešta diena galėtų būti ta diena, kai aptarsime šį klausimą, bet sekretoriatas dar jums tiksliau praneš datas ir laikus ir vietą, kur galime susirinkti. Ir tada mes visą dėmesį skirsime tik šiam klausimui, darbuotojų komandiravimui. Ar tinka? Matau, kad linksite. pasirūpinsime, kad sekretariatas rastų galimybių padiskutuoti. Okay. Eh. Kągi puiku, dabar keisimės nuomonėmis su Mm, agentūrų atstovais CDFOP, Eurofound ir ETF. Ir jų atstovai kaip tik ir įeina į mūsų posėdžių salę.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 <clears throat> Friends, now we uh, proceed with our. Kolegos, mes tęsime komiteto posėdį. Šalia manęs nauji svečiai keisimės nuomonėmis su CDFOP, Eurofund ir ETF atstovais. Žodį pirmiausia suteiksiu ponui Kajeha. Europos profesinio mokymo cent... plėtros centro direktoriui. Tai labai tikiuosi, kad esantis posėdžių šalyje klausysis ir neplepėjęs. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai, man labai malonu vėl lankytis parlamente ir pasikeisti nuomonėmis apie tai, ką CDFOP e, atlieka Tesalonikose. Kaip žinote, naujoji agentūra dirba profesinio mokymo plėtros srytoje, srityje, e, ieškome saitų su darbo pasauliu ir darbdaviais, Mūsų darbo programa 16 metams buvo labai sėkminga. Paaiškinsiu, kodėl. Pasistengsiu e, kalbėti atsakydamas į tris klausimus, kuriuos pats savo uždaviau. CDFOP yra kaip ir Eurofund e, viena iš seniausių agentūrų, mums 30 metų, todėl mums iškilo klausimas, ar mes esame patraukus, ar reikalingas mūsų darbas. Ir manau, kad šiandien mums labiau nei e, bet kada reikia rasti ryšį tarp švietimo ir e, darbo rinkos. Keičiasi technologijos, keičiasi mūsų bendravimo būdai ir mūsų darbo programa, kurią mes patys savo iškėlėme, būtent nori įvertinti tokius iššūkius ir atliepti tam patraukumui. Informacinės technologijos keičiasi, keičiasi būdas, kaip e, siekiame, susisiekime su darbdaviais ir visi mūsų tyrimai grindžiami e, įrodymais. Juos atliekame kartu su valstybėmis narėmis bei socialiniais partneriais. Jeigu to mes nedarytume, pasiliktume tik paviršyje. Mes tik tai e, liktume politikos lygyje. Žvelgdamas į 2016 metus keliu klausimą, ar mūsų agentūros veikla e, pasiteisino, ar mes e, buvome arti Europos piliečių, ar mes buvome remiami komisijos ir artimi socialiniams partneriams. Atsakymas į šį klausimą yra toks. Mes e, mūsų darbą atspindi veiklos indikatoriai. Mes esame ta agentūra, kuri pirmą kartą numatė 24 veiklos indikatorius. Ir pagal e, tuos 24 rodiklius 20 kategorijų mes atlikome e, gerą darbą. Parengėme daugiau publikacijų, nesurengėme daugiau po posėdžių. Ir stengiamės skleisti informaciją tarp piliečių. Taip pat atsirado daugiau konsultacijų su Europos parlamentu. Mes konsultavomės su jumis dėl jaunimo užimtumo E, Taptautinės institucijos cituojamos 44 kartus, šiek tiek mažiau akademinės institucijos ir tai rodo, kad mūsų darbas yra reikalingas. Tas pas pasakytina apie veiklą internete. Mūsų e, svetainė lankosi vis daugiau lankytojų, 34 tūkstančiai lankytojų per metus. E, Mes esame matomi Facebook'e, kitose žiniasklaidos priemonėse ir galima sakyti, kad pasiekėme vis daugiau ES piliečių ir 17 metais tai bus irgi viena iš mūsų užduočių. Pernai mums pavyko įvykdyti biudžetą nuo 99 2,5 procentų mes prieartėme prie 100 procentų biudžeto įvykdymo. Esame arti socialinių partnerių, e, teikiame paramą Europos komisijai ir prisidame prie naujų įgūdžių darbo atvarkės. Norime, kad duomenys gerėtų ir 17 metais norime dar būti arčiau es piliečių kokiegi laukia didžiausi darbai 17 metais. Vienas iš pagrindinių, žinoma, yra naujų gebėjimų darbo atvarkė Europai. E, pagerinti e, mokymų kokybę, jų matomumą ir informaciją apie juos. Taip pat e, plėtosime mokymosi formus, suteikdami naujų galimybių piliečiams ypač kreipdami dėmesį į mažos kompetencijos darbuotojus. Ketiname paskelbti ryką ataskaitą šiais metais, o kartu su komisija e, stiprinsime darbo rinkos projektą, kad e, bus, būtų lengva suprasti, kokių reikia kompetencijų, kokie yra darbdavių poreikiai ir kokių priemonių reikia imtis paprasčiausiai mūsų mokyklose. Taigi mes manome, kad mūsų darbas vis daugiau sukoncentruotas į įgūdžių e, tobulinimą skaitmeninėje aplinkoje. Ta mes darėme 16-aisiais, darysime ir 17-aisiais metais. Manome, kad užimame neblogas pozicijas, kad galėtume pagelbėti institucijoms, rengdami ataskaitas, atlikdami tyrimus e, ir įgyvendinami įvairias programas, kurių pernai beje buvo vis daugiau. E, praeitų metų gruodį buvo surinkta taip vadinama internetinė savaitė, jinai buvo labai sėkminga, bet e, žinoma, norime būti arčiau piliečių, suprasti jų darbo rinkos problemas ir norime būti pripažinti ne tik politikų srityje, bet ir tiesiog visose švietimo įstaigose. Norime būti, na, tokia kaip referencija. Taigi mūsų darbo programa skirta 16 metams leido pasiekti daug suinteresuotų subjektų. Tikimės, kad procesas dar paspartės 17 metais. Rengiame paskelbti darbo veiksmų programą ir e, kad jinai apibendrintų visą mūsų veiklą ir tokiu būdu mes e, sumažinsime publikacijų skaičių. Tai turėtų būti e, ta svarbiausia publikacija, kuri leis išvengti tokių atsitiktinių publikacijų. Tai yra tokia mūsų veikla ir tokiu būdu stengsimės pasiekti kuo daugiau ES piliečių. Ačiū. Toliau kreipiuosi į Eurofund direktorių Juan Mendes Valdes. Ačiū pirmininkė. Mums garbė atvykti į parlamentą ir pristatyti mūsų pasiekimus nuveiktus pernai Eurofondo, Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondą. Ir pristatysiu, ką mes numatė šiems metams. Ačiū parlamento nariams, kurie pasilikote posėdžių salėje. Žinau, kad jūs nukėlėte diskusijos dėl darb, kom, darbuotojų komandiravimo, o tai yra viena iš sritis, kurią mes aptarėme. Nėra reikalo jum priminti pagrindinių statistinių duomenų, mūsų biudžetas siekia 20,5 milijono eurų, e, agentūra įkurta 75 metais, 95 darbuotojai dirba Dublinė, keletas Briuselėje. Taip pat mes dirbame su trišalinėmis Europos agentūromis. 16-17 metai mums yra įtin reikšmingi. 16 met, 16 metais mes baigėme e, keturių metų darbo programą. Ja pavadinome nuo krizės prie atsigavimo. Yra neblogų ekonomikos atsigavimo ženklų, tačiau yra dar nemažai netikrumo. Ir periname nuo 17 prie naujo 4 metų laikotarpio. Jį pavadinome siekiant daugiau konvergencijos. Tai yra ir vienas iš Europos tikslų numatytų Junkerio programoje. 16 metais mes Taip pat koordinavome ES agentūrų darbą, taip esame, dalyvaujame agentūrų, taip vadinama, trojkoje ir institucinėme sąrangoje toks darbas yra svarbus, ypač agentūrų veikla. Taigi būtina peržiūrėti taip pat ir Eurofund reglamentą, nes pernai rūpiučio mėnesį buvo paskelbtas komisijos pasiūlymas. Jūs turėsite ir daugiau informacijos apie mūsų veiklą, todėl detalių neminėsiu. Nebent tik pasakysiu, pristatysiu mūsų atliektą, atliektą darbą ir taip pat tai, kas, kas laukia mūsų artimiausiais metais. Tai žinoma yra socialinių teisių mm, ramstis. Prieš keletą dienų dalyvavau konferencijoje, kurią organizavo komisijos pirmininkas, kalbėjo taip pat ir Europos parlamento pirmininkas. Ir pirminėje diskusijoje Švedijos ministrė e, citavo euro fondą ir mūsų e, atliekamą darbą, taip pat e, tai, kaip moterų dalyvavimas menkas dalyvavimas darbo rinkoje neigiamai atsiliepia ekonomikos augimui, taip pat e, įvairius kitus duomenis dėl imigracijos ir e, piliečių įsitraukimo. Tai yra tos rytis, e, prie kurių mes dirbame ilgus metus, mes bandome įvardinti poreikius, tai yra jaunimo mokymo poreikius, Tai čia skiriame tam tikras e, septynes grupės, pagal kurias teikiame e, patarimus e, sprendimų prieimėjams politikos srityje. Toliau. Socialiniai klausimai dirbame kartu su komisijos pirmininku. Buvo minėtas socialinių sąlygų ataskaitos paskelbimas. Jisai buvo pristatytas pernai čia ir buvo konstatuota, kad 65 procentai Europos darbuotojų patenkinti darbo sąlygomis, bet taip pat yra ir neigiamų nuomonių, antai 20 procentų europiečių vis dar dirba prastos kokybės darbus. Toliau. Naujos darbo apraiškos, formos. 16 metais mes paskelbėme informaciją, pranešimą apie e, dar, pokyčius darbo rinkoje. Tai irgi siejasi su diskusija, kuri ką tik baigėsi, tai yra komandiruotų darbuotojų diskusija, kokios yra, kokie yra teisiniai šių klausimų aspektai, reglamentavimas ir šioje srityje mes irgi esame paskelbę pranešimą. Mūsų darbo yra svarbus socialiniai partneriai. Jų dalyvavimas politikos procesuose Europoje. Socialinių partnerių dalyvavimas Europos semestre turi pasireikšti ne tik Europos, bet ir nacionaliniu lygiu. Tai yra puikiai žinome. Žinome, kad tai galbūt nėra taip susijęs su socialinių teisų ramšiu, bet socialinė sanglauda bei e, tinkamas būstas, teisė į būstą, irgi yra tie klausimai, kurie yra svarbus. Štai yra mūsų darbo rezultatai, mūsų politika, mūsų prioritetai, prie kurių dirbame ilgus metus. Dalyvavimas darbo rinkoje, kova su nedarbo, darbo sąlygų gerinimas bei kaip e, užtikrinti darbo sąlygų tvarumą darbo santykių tvarumą bei socialinę sanglaudą ir gyvenimo standartus Europoje. Dabar mūsų programos dokumentas apima kelias sritis. Pirmiausia, darbo sąlygos ir tvarus darbas, e, viešųjų paslaugų kokybė, pramonės santykiai, darbo rinkos pokyčiai kitas rytis, tai yra konvergencijos Europoje stebėsena. Darbo sąlygos ir tvarus darbas ir galiausiai skaitmeninė revoliucija, kaip jinai atsiliepia darbui ir užimtumui. Turime ne vieną darbo programą, aš jos neaptarnėsiu konkrečiai, aš tik norėjau pasakyti, kad visos strateginės sritis dalintos į tam tikras veiklas. Ir kiekvienoje veikloje turime atskirų projektų, kurie skirti surinkti naudingą informaciją, ypač informaciją naudingą jūsų diskusijoms. 17 metais paskelbsime Europos gyvenimo kokybės apžvalgą ją rengiame kartu su įvairiomis e, agentūromis. Taip pat norime e, parengti ir įmonių darbo sąlygų apžvalgą. Dar labai trumpai mano kolega kalbėjo apie biudžeto įgyvendinimą. mūsų biudžeto įgyvendinimas yra beveik 100 procentinis, programų įgyvendinimas 97 procentai. Tai yra labai geri duomenys, nes pernai pasiekėme irgi neblogų rezultatų, taip pat dalyvavome 125 renginiuose vykusiuose Europoje, Mes taip pat parengėme apie 78 dokumentus, kuriais naudojusi teisės aktų prieimėjai. Parengėme a, taip pat e, mūsų dokumentais naudojamasi internete. Keletas pamastymų apie ateitį. Tai yra mūsų reglamento, steigimojo reglamento keitimas. Jūs turėtumėte suprasti, kad Europos komisija pradėjo keturių agentūrų vertinimo procesą. Ir tai yra labai svarbu. Jūs turėtumėte išsakyti savo nuomonę apie mūsų stipresias ir silpnasias pučias, pusės. buvo minėtos neigiamos mūsų pusės, kur mes turėtume pasistengti, ką būt pakeisti. Viena iš šių sričių tai yra tų tyrimų tvarumas. Čia dėl to kyla klaustukas, nes ne, ne visi tyrimai buvo įgyvendinti. O taip pat ir mūsų darbų apimtis Mes e, tikrai pasižadame tobulinti tas rytis ir mūsų valdantieji organai, žinoma, prims atitinkamas išvadas. Dėkuoju dabar žodis Madlen Serban, Europos mokymo fondo direktoriai. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė, man labai malonu lankyti šiandieną pas Jūs ir noriu pasakyti, šiandien man ypatinga diena dėl skirtingų priežasčių. Dešimtą kartą uh, E, lankausi pas Jūs ir šie metai yra aštuntieji mano darbo metai. Aš baigiu savo karjerą kaip ETF direktorė. Aš e, e, net ir prieš pas, mane paskant direktorę lankiausi pas Jūs, kai Jūs tvirtinote mano kandidatūrą ir kai reikėjo pratesti mano įgaliojimus. Šiandien e, mano gyvenime ypatinga diena ir dėl to, nenustepkite dėl to, ką pasakysiu, aš tikrai suprantu, kur aš esu ir dėl ko, bet noriu pasakyti, kad šiandieną mano anūkui sueina trys mėnesiai. Aš tai sakau todėl, kad kad norėčiau priminti e, mums visiems, kad mes turime kalbėti apie ateitį, apie jaunąją kartą tiek Europoje, tiek užsienyje. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu būti Europos parlamente su dėkinga komisija, Europos institucijoms už darbą, kurį mes per pastarosius aštuonerius metus kartu dirbome. ETF yra vienintelė agentūra, kuri e, dirba e, globalios Europos labui. Mes nekalbėsime apie tai, kas vyksta kitose kontinentuose, kas vyksta už e, sienų ES, bet mes norime kalbėti apie stabilumą, klėstėjimą ir saugumą. Būtent tokie yra mūsų įgaliojimai prisidėti prie globalios Europos prisidėti prie kaimininių šalių gyvenimo, galvoti, kaip galime bendradarbiauti su partnerėmis, kad užtikrintume klėstėjimą tose šalise partnerėse. Ir tokiu būdu už, galėsime prisidėti prie stabilumo ir saugimo pasaulyje. Kodėl tą darome? Todėl, kad užtikrintume, kad klėstėjimas, gerovė E, priliktų gerbuviui e, visuomenės partnerėse šalyse ir kad atei, tose šalyse būtų ateitis, kad taip pat e, būtų nevaržymai judėjimo laisvė, kad žmonės galėtų rinktis, bet žmonės taip pat neturėtų būti verčiami e, gyventi e, savo šalyse dėl to, kad e, kiti, e, kad vyksta konfliktai ten ir kad labai nepalankios darbo sąlygos. Prieš 21 metus buvo įkurtas mūsų fondas, jis jaunesnis negu kiti du fondai ir mūsų šalyse partneris, mums dirbant su partneriams, negalioja subsidiarumo principas. Mes dirbame tiesiai su šalimis. Ir kaip ir kad Europa siekia civilizuoti globalizaciją, mes norime užtikrinti, kad sustiprinsime tiek asmenys, tiek organizacijas, kad jie gebės prisitaikyti prie ateities, kurią jie nori kurti. Kitaip tariant, kaip sakant, kad jie galėtų prisijimti nuosavybę politikos priemonių. E, įvairiose šalyse daug suinteresuoto subjektų yra, su kuriais dirbame ir reikia, kad jie būtų atsakingi už institucijų pajėgumų e, stiprinimą ir aš kalbu apie organizacijų institucijų tvirtumą, atsparumą. Mes taip pat esame atsakinti už tai, kad atsakinga ir aktyvė valdyseną sukurtume tose šalyse, kad viešosios institucijos sprendimų prieimėjai gebėtų uh, formuoti ir būtų atskaitingi iš politiką pagrįstą konkrečiais e, elementais. Tai taip vadinamas Turino procesas. E, kas antrį metai mes vertiname skaidrumą, politikos priemonių, atskaitomybę, siekiant rezultatų, kurie turėtų prisidėti prie piliečių gerbuvio. Ar mes vieni, mūsų fondas vienas gali tą padaryti? Tikrai ne. Kaip žinia, mūsų biudžetas e, yra toks, koks yra. Aš nekomentuosiu. Ir noriu pasakyti, kad mūsų e, fondas koordinuoja 500 milijonų eurų paramą toms e, šalis kitoms. Ir tai yra kol kas daugiau negu mūsų veiklos biudžetas, bet mes džiaugiamės, kad galime savo ekspertinėmis žiniomis teikti konsultacijas ES valstybės narėms kaip teikti aktualią pagalbą reikalingą tikrai toms šalims ir kaip užtikrinti, kad būtų rezultatai. Mes jums e, pateikėme ataskaitą apie svarbiausius mūsų darbus pernai, bet taip pat aš norėjau pasakyti, kad mūsų veikla yra labai susijusi ir su pabėgėlių klausimu, bet ne pabėgėliais Europoje, apie ką kalbėjo kolegos, nes jie dirba šioje srityje. Mes dirbame pabėgėlių srityje su Turkija, Jordanija, Libanu. Tai yra kitose šalyse. Mes e, esame užmesgę partnerystės ryšius su įvairiomis e, tarptautinėms organizacijomis, pavyzdžiui, Europos plėtros ir vystymosi banku. Mes siekėme padėti integruoti migrantus, pabėgėlius tose šalise, kurias ką tik minėjau. Bet netirbame tik su pabėgėliais. Mes e, siekėme plėtoti įgūdžius migrantų, kurie dalyvauja žiedinėje migracijoje. Tai yra E, galimybę žmonėms atvykti į Europą, bet taip pat reikia galbūt ir partnės šalis, kad e, šalis e, galėtų užtikrinti grįžimą migrantų į kilmės šalį ir kad jie jau būtų įgyja įgūdžių tuo metu, kai išvyksta į savo šalies. Tai yra mobilumo partnerystės. Mes taip pat dirbame siekdami uh, užtikrinti e, tai, kad kvalifikacijos įgytos tų žmonių būtų skaidrios, e, pripažįstamos ir kad jie galėtų prisėti prie gerbuvio tų šalių. Pavyzdžiui, Ukrainai mes padedame tam, kad geriau vykstų decentralizacijos procesas. Bet kas bus daroma vietos lygmenių, kai jau bus užtikrinta e, decentralizacija, mes tą, apie tai turime galvoti. Tunisas, uh, pietinės dalies prioritetai. Nepaprastai daug finansinės paramos teikime, bet nepakanka teikti tik pinigus. Ir dėl to mūsų fondas tampa labai svarbus, nes mes užtikriname ekspertų pagalbą toms šalims, e, tam, kad biudžetai galėtų būti panaudoti piliečių labai naudingai. Aš nenoriu plėstis, bet galiu Jums atsakyti jūsų klausimą. Dar norėčiau pasinaudodama progą padėkoti jūsų komiteto nariams, kurie apsilankė pas mus, poniai Kozlovskai, kuris sėdi priekyje, poniai Toms, jos pernai lankėsi e, fonde ir visiems kitiems dėkoju, kurie apsilankėte. Mes e, tikimės, kad naujam vadovui fondo taip pat e, naujas vadovas galės pasikliauti jūsų parmą ir kad e, bus toliau sėkmingai dirbamos ta organizacija, kuri padės Europai tapti geriausią veikėją pasaulyje. Ačiū. Dėkuoju Jums už tai. Galbūt pamiršote, bet priminsiu, kad OŠA E, vadovas lankysis vasarą 27-28 dienomis vykstančiuose posėdžiuose. Dėl to tik tai trijų e, organizacijos stovai šiandien atvyko. Šeši kolegos nori pasisakyti pagal sąrašą. Jutta Steinruk, Ansander, Danutė Jazlovietska, Javier Lopez, Šoidrova ir Marian Harkin. Ar viskas gerai? Nuo Jūtos Štainro pradėsime. Pirmiausiai, norėčiau padėkoti visoms trims agentūroms už jų darbą. Mes tikrai labai laukiame jūsų duomenų, jūsų faktų nes tai yra duomenys surinkti nepriklausomai ir jie mums yra labai naudingi, kai e, priimame priemonės įvairias politinės. Aš norėčiau kreiptis į kiekvieną iš eilės kalbėjusi. Pirmiausiai pasakysiu, kad jaunimo nedarbas yra viena iš svarbiausių temų, kurias nagrinėjame parlamente ir vis kartuojame, kad nepakankamai keičiamasi pažangiausios praktikos pavyzdžiais. Kalbame apie skaitmeninę darbo rinką, įgūdžius, kurių reikia, tačiau reikia nepamiršti ir mokymosi visą gyvenimą. Turime suprasti, koks jis svarbus, reikia uh, siekti, kad darbuotojai ir darbdaviai imtųsi jo, bet kitas klausimas, kas už tai apmokės. Ir mes turime rasti sprendimus. Eurofound visuomet mums pateikė patikimų duomenų kaip komitetui. Ir galėčiau pasakyti, kad reikia tikrai jums deramai atlyginti už jūsų sunkų darbą. Labai svarbu išlaikyti jūsų politinę nepriklausomybę. Jūs dirbate tikrai labai naudingą darbą. Tyrimų srityje ir panašiai. Jūs bendraujate su pramonės atstovais ir mes galime gauti duomenų surinktų iš realaus gyvenimo. Mhm. studentų darbo sąlygos. E, kalbame apie deramą darbą, deramas darbo sąlygas. Tai labai svarbu. Dėkojame Jums už Jūsų pagalbą. Pone Marlen Sirba, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų ilgalaikį bendradarbiavimą su mumis fondo bendradarbiavimą. Galbūt jūs ne visuomet esate matomi, kadangi dirbate su trečiosiomis šalimis, bet mes turime pagalvoti, kaip e, skaitmenių įgūdžių mintį dėksime. Reikia, kad e, darbo rinka taptų tikrai skaitmenizuota ir tai yra pasaulinė tendencija. Ačiū. Dėkoju, dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti gerbiamai direktoriai ir ponams direktoriams e, už e, atvykimą ir už pasisakymus. Norėčiau konkrečiai e, kreiptis į SEDEFOP vadovą. Mes e, žinome apie jūsų planus ateičiai ir labai malonu buvo išgirsti, kad jūs ketinate prisidėti prie pagrindų reglamento peržiūros, kaip tai ir buvo numatyta. Aš esu pranešėjęs šio klausimu tam, kad būtų galima e, prisidengti prie e, naujų aktualijų ir e, kad būtų galima dirbti nuo to, toliau tą darbą, kurį jūs pradėjote, kai buvo įsteigta agentūra nuo 75 metais. Taip pat kitas dalykas - duomenų bazė, apie kompetencijų įvairių įgūdžių pasiūlą. E, Europos e, kompetencijų panorama yra speciali, speciali programa, kuri e, suteiks informacijos apie egzistuojančius įgūdžius Europos Sąjungoje. Ir manau, kad tai yra labai naudinga, tai bus mums labai naudinga, kaip sakė e, Jūta Steinruk, mes galėsime gaudami informaciją priimti atitinkamus sprendimus. Toliau e, bendro dalymosi ekonomika. Bendro vartojimo ekonomika. E, Taip pat tai yra labai svarbus dalykas, atsiranda e, naujos darbo formos, plėtojasi platformos specialios. Ir norėjau paklausti jūsų, ar e, SEDEFOP ketina e, rinkti konkrečią informaciją apie tokias naujo tipo darbo vietas ir e, kada tas bus padaryta. Ir norėčiau paklausti, kad jūs, e, jūs paprašyti, kad plačiau pakalbėtumėte apie tai, kaip jūs įsivaizduojate plėtojasi tos naujos kompetencijos įgūdžiai. Ir norėčiau iš anksto atsiprašyti, germa pirmininkė, kadangi negaliu e, likti iki posėdžio pabaigos, turiu vykti oro uostą, bet mano tai užsirašys viską, ką jūs pasakysite. The floor is yours. Pone Jazlovecka. Ačiū, pirmininkė. Noriu pasakyti, kad e, turbūt neįmanoma pervertinti tų agentūrų svarbos. Mes šiomis agentūromis naudojamės, naudojamės jų teikiama informacija, sukaupta patirtimi. Ir akivaizdu, kad e, jų darbas prisidės ir prie būsimų teisės aktų. Jums tenka didelė atsakomybė, nes mes matome, kad Europoje atsiranda vis e, naujos darbo formos, taip pat perinama vis labiau prie skaitmeninių technologijų. Turiu klausimą ponui Tereriui. Jūs sakėte, kad e, jūs esate pasirengę naujoms darbo formoms ir skaitmeninimui. Noriu paklausti, bet kaip iš tikrųjų Europa yra pasiruošusi? Ar esate nustatę naujų darbo nustatė kokiu nors darbo tipų, darbo formų, kurios mm, ateityje išnyks. Ir ar tuos darbus atliekantys žmonės ruošiasi būsimiems pokyčiams, ar jiems yra suteikiama galimybė dalyvauti naujoje, labiau skaitmenizuotoje darbo rinkoje. Kaip reikėtų elgti šioje situacijoje, kad naujovės taptų mums galimybę. Klausimas ponui Valdės. Jūs sakėte, kad e, konvergencija bus svarbi tema, bus diskutuojama, ką reikia daryti valstybių narių lygių, kaip, reik, kaip galėtume sustiprinti Europą. Žinoma, mes norime, kad Europa aktyviau veiktų tarptautinėje arenoje. Bet kalbėdami apie konvergenciją mes iš esmės kalbame apie naujus teisės aktus ir teisės sistemų keitimą. Teisės aktų keitimas siekiant konvergencijos ar Dabartinės tendencijos mm, nelėmė natūraliai vykstančios konvergencijos, ar konvergencija nėra natūralus procesas. Ir dar vienas klausimas, ar partneriai, suinteresuoti asmenys visapusiškai dalyvauja procesuose, ar jie mato, suvokia Europoje vykstančius pokyčius, ar jie numato tos pokyčius. Jūs minėjote 20 procentų Tai yra 20 procentų darbuotojų, kurie mano, kad, jie, kad jų darbo vietos yra įtin nekokybiškos. Ar šie 20 procentų darbuotojų yra tikrai pasirengę dirbti skaitmeninėje eroje? Žinau, kad yra daug vyresnio amžiaus darbuotojų, vyresnių nei 60 metų, kuriems nekyla jokių problemų dėl skaitmeninimo. Jie yra pasirengę neatsilikti nuo pokyčių. O tie 20 procentų, kuriuos jūs minėjote, ar jie yra tinkamai pasirengę? Toliau, programa 500 plus, Lenkijos programa. Galėsiu jums vėliau pateikti daugiau detalių apie tą informaciją, bet kaip jūs apskritai vertinate programą 500 plus, jos ilgalaikį ir trumpalaikę sėkmę. Ir galiausiai klausimas poniai Madlen Serban. Taip, aš visiškai su jumis sutinku, mes turime galvoti apie savo vaikų ir anūkų interesus. Bet galiu pasakyti, kad viskas, ką darome dabar, apsiriboja mm, kažkokių trūkumų šalinimų, taisimų. Mes tikrai nes, nerengėme ateities kartų. Jūs kalbėjote ir apie suvokimą, tai yra labai svarbus aspektas, labai svarbu, kaip žmonės suvokia situaciją, nes tai nulems ateitį. Tai, kaip situacija yra suvokiama, yra labai svarbu. Toliau dėl naujų kvalifikacijų ir mm, kvalifikacijų darbo atvarkės, kokie turi būti mūsų prioritetai, kokių klaidų turėtume uh, vengti, ne tik trečiosiuose šalise. Žinoma, jūs specializuojatės, dirbdami su trečiosiomis šalimis, bet mums reikėtų suprasti ir Europos darbo rinką. Gerai, pamėginkite atsakyti į šios klausimus, tada pasižiūrėsime, ar liko laiko kitiems klausimams. Prašom, gal ponė Serban galėtų pradėti. Ačiū, noriu padėkoti už labai aktualius iškeltus klausimus. Noriu tiesiog priminti, kad to šalis, su kuriomis mes dirbame, priklauso G20 grupiai, EBPO, jos yra EBPO narės, bet jos taip pat yra ir mažas pajamas gaunančios šalis. Taigi turime visą įvairovę, lygiai taip pat kaip ir ES valstybėse narėse. Mes e, taip pat e, pripažįstame tai, ką sako Europos institucijos. Ne Europa moko kitus, ką daryti. Mokymasis yra abipusis procesas ir tai ir yra mūsų darbo grožis. E, kokiagi yra e, šioms šalims skirta skaitmeninė darbo tvarkė? Daugelis šalių, su kuriamis dirbame, iš tikrųjų yra netgi toliau pažangusios nei kai kurios valstybės narės. Ir čia yra galimybių keistis patirtimi. Ir noriu priminti formalų sprendimą, kurį priėmė komisija ir atitinkamos e, atitinkamo valstybių vyriausybės. Aš čia kalbu apie susitarimą su Izraeliu. Izraelis jau keičiasi patirtimis su kai kuriomis valstybėmis narėmis. Paminėjau šį pavyzdį, bet tai nėra vienintelis pavyzdys, kurį norėčiau čia pateikti. Ir ko aš pasimokiau iš šio e, pavyzdžio? Na, mes galime pasisemti įkvėpimo iš viso darbo, kurį atliekame su įvairiomis partnerėmis šalimis. E, me, manau, kad šis pavyzdys rodo, koks fragmentiškas yra mūsų požiūris į politiką. Mūsų politika yra per daug suskaidyta. Mes kalbame apie inovacijas ir konkurencingumą, bet nekalbame apie žmogiškai kapitalą. Ir būtent čia mes tikrai raginame daryti štai, kad nesvarbu, ar yra įgyvendinama energetikos, ar ryšių strategija, labai svarbu, kad šalies piliečiai tuo pačiu metu turėtų reikiamų įgūdžių ir galėtų tenkinti atitinkamus rinkos, darbo rinkos poreikius. Kitas dalykas - politika turi būti įtrauki. Ne vien vyriausybė turi gyvendinti politiką, reikia įtraukti ir socialinius partnerius. Ir tai ne, Tai nėra savaime suprantamas dalykas daugelie mūsų šalių partnerių. Antras dalykas, reikia didinti atsparumą. Neįsivaizduokite, kad, negalvokite, kad šiandien galite išmokyti žmonės įgūdžių, kurie yra įtraukti į ateities prognozijas. Mes esame Europos mokymo fondas, mes dirbame su šalimis, mes pateikėme tam tikrą paketą, mes e, politikos prognozę deriname su sektorių prognozėmis, taip pat e, galvojame ir apie teritorinį prognozavimą. Ir mes taip pat suteikėme galių ir socialiniams partneriams. Ačiū. Ačiū dabar. Ponas Menendės valdės. Ačiū, ačiū visiems už teigiamus atsiliepimus, už pastabas. sureaguosiu tik keletą dalykų, kuriuos minėjote. Pone Steinruk šiandien kalbėjo apie autonomiškumą. Labai svarbu, kad mūsų agentūra turi tą vadinamą trišalį valdymą. Tai yra labai svarbu ir manau, kad šį modelį turime išlaikyti ir ateityje. Kai kurie klausimai, keletas klausimų buvo susijęs su naujomis e, užimtumo formomis mm, ir įgūdžiais. Mes intensyviai dirbame šioje srityje. Neseniai mes paskelbėme e, ataskaitą apie judančius e, darbuotojus, taip pat turime ir rengėme ataskaitą apie naujas užimtumo formas, bet mums dar reikia pasigilinti į šią sritį, mums taip pat reikia ir tam tikros kiekybinės informacijos. Dabartiniais duomenimis skaičiai nėra dideli, e, žmonės naujas užimtumo formas pasitelkia kaip papildomą veiklą šalia pagrindinio darbo, tačiau e, šis reiškinys e, plečiasi, tai yra nauja realybė ir čia nėra vadovaujamasi tradiciniais užimtumo modeliais. Toliau klausimas apie konvergenciją. Ar tai turėtų būti natūralus procesas, ar reikia teisės aktų? Na, iš tikrųjų, tai yra politiniai klausimai, kurios turi atsakyti komisija, jūs ir taryba. Mes tiesiog teikiame faktus ir skaičius apie tai, kur vyksta socialinė konvergencija, kur jos nėra ir kai manoma bandome paaiškinti, kodėl jos nėra. E, apskritai, istoriškai ES sėkmingai dirbo e, pietinėse šalise ir Airijoje, mūsų agentūra veikia Airijoje. Taip pat ir krizės metu e, galime imti pavyz, pavyzdžių Lenkiją, jis parčiai vyjosi kitas šalis, tačiau kai kuriuose valstybėse narėse vis dėlto matome pavojaus signalų ir būtent į jas turime atkreipti dėmesį. Žinoma, yra politinių priemonių, kurios gali užtikrinti, kad socialinė konvergencija vyktų, o mūsų užduotis yra teikti skaičius, kurie parodytų sėkmę ir, ir nesėkmės šioje srityje. Ir tada galbūt galima uh, makroekonominę politiką papildyti socialinę politiką, bet čia sprendimas yra jūsų. Galiausiai darbo vietų kokybė. Šiam klausimui skiriame labai daug dėmesio. Tas 20 procentų yra tie žmonės, na, žmonės mūsų paprastai informuoja apie darbo sąlygas ir mes tada jas vertiname. 20 procentų žmonių e, pateikė labai prastus atsiliepimus pagal septynis kriterijus, taigi jų darbo sąlygos yra prastesnės palyginti su kitų. Daugumai jų nekyla problemų susirasti darbą. Na, jeigu kažkurios darbo vietos nyksta, jos nebūtinai yra nekvalifikuotos darbo vietos. Tai yra vidutinio lygio mm, darbo vietos darbas, už kurį mokamas vidutinis darbo užmokestis. Ir kalbame apie darbą, kuris gali būti automatizuotas, bet nebūtinai nekvalifikuotą darbą dirbantys žmonės nukenčia nuo tos naujos realybės. Didžiausias iššūkis kyla vidutinės kvalifikacijas turintiems darbuotojams. Ir mes dabar įgyvendiname bandomąjį projektą, kurio paprašė e, Europos parlamentas. Mes bandome pažvelgti į gamybos pramonę. Ačiū. Dabar ponas Kalecha ir nemanau, kad e, turėsime laiko likusiems klausimams. Žodis jums. Ačiū labai trumpai. Manau, kad e, pagrindinis klausimas, kurį pateikėte jūs ir kurį savo užduodame mes, na, CDFO bando aiškintis, ar yra rengiama tinkama darbo jėga ateičiai. Aš tokią mintį išskaičiau ir jūsų klausimuose. Žinoma, aš noriu padėkoti Jums už teigiamus atsiliepimus apie mūsų darbą. Ta darbo, to darbo sėkmė iš tikrųjų lemia mano darbuotojai e, dirbantis salonikose. Ekspertai ir mano pavaduotojai. Mūsų agentūros tikslas yra žiūrėti į darbo sritį ir švietimo sritį ir žiūrėti ir aiškintis, ar yra bendradarbiaujama. Tarp šių dviejų sektorių daugelį metų egzistavo daug kliučių ir tai rodo moksliniai tyrimai. Mes stengiamės, kad mūsų platformos veiktų taip, kad, na, pavyzdžiui, pakalbėtume apie įgūdžių panoramą. Tai yra platforma, kurioje yra daug informacijos skaičių. Ją siekiame informuoti moksleivius, kur yra daugiausia darbo vietų. Tyrimai rodo, kad du trečdaliai mūsų uh, E, mokyklų abiturientų iš tikrųjų e, galiausiai dirbs tuos darbus, kurių dabar nėra. Ir mums reikia galvoti apie tuos įgūdžius, kurie padėtų mm, jaunimui įveikti iššūkius. Iš tikrųjų, situacija keičiasi taip greitai, kad e, jokie tyrimai mums nepadės numatyti, kokių įgūdžių reikės ateityje. Taigi mes Savo darbą grindžiame platformomis, kurios padeda pasiekti mums piliečius. Anksčiau, gana skubėdamas, aš paminėjau, kad socialinė, socialiniai tinklai e, mūsų darbui darys didelę įtaką ir atliks labai svarbų vaidmenį. Ir kalbėdamėsi su politikais mes turime įtraukti ir mokymo organizatorius, darbdavius. Žinoma, reikia daugiau išteklių, reikia siūsti daugiau signalų apie pokyčius, reikia kalbėti apie darbo ir švietimo santyki. Matau, kad pirmininkė mane žiūri, taigi padarysiu išvadą. Negalime tikėtis e, gerų pokyčių, jeigu nuolat kartosime tai, ką darome dabar. Jeigu tik kartosime tai, ką darome, nesikeisdami, nemanau, kad mes pasieksime to, ko reikia ateities kartoms. Taip pat reikia galvoti ir da, jau dabar darbo rinkoje vykstančius pokyčius. Gerai, 30 sekundžių poniai Šorderovai, 30 sekundžių poniai Harkin ir po 30 sekundžių mūsų svečiams. Dėkui, eh, panie predsedajci. Eh, eh, ja sam chtěla vystoupit. Labai dėkuoju, pirmininkė. Paprašiau žodžio, nes norėčiau padėkoti trims direktoriams ir užduoti konkretų klausimą. Jūsų atliekamas darbas naudingas ir puikus, galime jumis pasikliauti, nes tai ir mums leidžia geriau atlikti mūsų darbą. Dėl to tikimės, kad jūs atliksite savo darbą efektyviai. Galbūt galėtumėte mums Galbūt galėtumėte sutelkti savo darbo dėmesį į prioritetus ir sumažinti publikacijų skaičių. O kitas klausimas, ar jūs turite projektų su Turkija ir ko, kaip e, tie projektai vyksta, ponė Harkin. Ačiū, aš turiu pripažinti, kad agentūros atlieka puikų darbą. Kiek kasmet skaitome audito rūmų ataskaitas ir man atrodo, kad e, nuolat dedamos pastangos e, pagerinti gyvenimo kokybę ir tai yra apčiopiami rezultatai. Kitas klausimas, ponė Sarban, aš noriu Jūs asmeniškai padėkoti, kad Jūs kalbėjote apie gerovę, saugumą ir stabilumą. To mums irgi reikia. Ir kitas komentaras, klausimas Jums visiems. Mano supratimo, dabartiniai darbo pasaulio e, pokyčiai taip pat lemia ir politinius pokyčius, kurių, kuriems mes negalėjome užbėgti už akių. Kaip mes galėtume koordinuoti trijų agentūrų darbą. Pradėsime nuo ponios Saban. Kalbėkite labai trumpai, nes vertėjai baigė savo darbą. Dar kartą dėkoju už uh, padrasinančius padėko žodžius agentūroms. Jeigu ETF yra reikalinga ir kadangi jinai turi tokį nedidelį biudžetą turinio, tai įrodo, kad dirba gerą darbą. Turkija. Turiu pasakyti, kad yra skirtingi pasauliai politikai yra vienas pasaulis, tarpo techninis pasaulis yra kas kitas. Mes bendradarbiavame su Turkija dėl techninių e, pokyčių. Tai reiškia, kad Europos darbotvarkė yra ir Turkijos strategijos dalis. Jie taip pat e, dirba prie taip vadinamo Rygos, Rygos išvadų. Turiu pripažinti, kad buvo pasiektas ir uh, nebloga pažanga Turkijoje palyginus su kitomis valstybėmis. E, profesinio švietimo ir mokymo srityje padaryta pažanga yra nebloga, nes e, e, Turkijoje pameistrystės programos pradėtos kurti dar 12 amžiuje. Jos to didžiuojasi. Ir mes labai tikimės, kad galėsime veikti ir vietos lygiu, kad šioje šalyje įsigalėtų tą visą apimantį įtraukties programą. Bet koks bendradarbiavimas gali būti pagrystas įrodymais. Mes dirbame iš vien su SDFOP tiek dėl darbo sąlygų, tiek dėl kitų klausimų. Dėkuoju, toliau Vinanda Valdis. Galime pritarti dėl jūsų minėtų prioritetų. Turkija. Mes atlikome tyrimus ty Turkijoje. O dėl agentūrų darbo koordinavimo, tai mes turime bendrus veiklos planus kiekvieniems metams ir taip pat esame suplanavę 18 metais taip pat bendros veiklos planus su įmonėmis. Dėkoju, toliau kolega Kajeha. Aš tik trumpai pasakysiu, kad šių metų pagrindinis mūsų prioritetas – yra naujų įgūdžių darbo tvarkė Europai, kaip jinai gyvendinama valstybėse narėse ir kaip mes prie to galime prisidėti. Nes mažos kompetencijos darbuotojai yra problema, 7 milijonai darbuotojų Europoje neatitinka darbo rinkos e, reikalavimų ir dėl to tai yra mūsų prioritetas. Kvalifikacijos kėlimas, gebėjimų tobulinimas ir valstybės narės turi sustiprinti savo gebėjimus, turi suvokti, ko reikia ekonomikai, kokių reikia kvalifikacijų ir kaip tai turi atsiliepti švietimu bei mokymu. Labai atsiprašau, bet mes čia jau turime nutraukti mūsų diskusijas. Labai dėkoju agentūrų direktoriams. Kas kartą, kai jūs pas mus lankotės, tai jūs įsitikinate, koks, kokie yra svarbus šitie jūsų apsilankimai mūsų komitetui. Ačiū Jums labai.